Good afternoon, ladies. Labadiena, ponios ir ponios. Nors turime ir vyriškių, labadiena visiems, ypatingai vyriškiams, kurie čia atvyko Šešalė Miller, jis esu skaitmenio lyderystės instituto viena iš įsteigėjų ir man labai malonu, kad šiandien aš būsiu šio renginio moderatorė. Norėčiau trumpai pristatyti, kas mes esame mes. Skaitmeninės lyderystės institutas yra viena iš pasaulyje lyderiaujančių institucijų, kuri yra užsijima įtraukiančiomis skaitmeninėmis transformacijomis ir moterų klausimas yra irgi labai aktuolus ir šiandieną mes e, per tas dvi dienas apie tai daugiausia ir kalbėsime. Tie gal būtų apie mane. Laukia jūsų labai įdomi darbo tvarkė, taigi pradėsime nuo Haumės. Diuk, kuris yra Europos parlamento atstovas. Prašau. Yes, Taip, laba diena. Ačiū už tai, kad atvykote. Labai džiaugiamės, kad sutikote atvykti ir priemėte komunikacijų tarnybos e, kvietimą atvykti į šį seminarą. Tai yra vienas iš svarbesnių renginių, kurį organizuoja Europos parlamentas ir kuris vyks šiandien ir rytoj, kur kalbama apie moteris, moterų teisės ir minima Tartutinė moters diena. Labai malonu Jūs čia visus matyti artėjant Tartutiniai moters dienai, kaip jūs puikiai žinote, lygybė tarp vyrų ir moterų yra ne vien tik tai viena, viena esminė ES vertybių, tai yra vienas ir mūsų tikslų. Europos parlamentas labai griežtai pasisako už lyčių lygybę, už lyčių lygybės principą ir šis seminaras Europos parlamente pasireiškia keliose srityse susijusiose su lyčių lygybė ir jūs matyt suprasite, kad kai kurios nuomonės, kurios buvo išsakytos visai nesiniai plenarnėme posėdyje, jokių būdų nereiškia, kad tai yra oficiali Europos parlamento pozicija ir tik labai labai labai nedidelė mažuma tokią nuomonę išreiškia. Na ir šiandienos dviejų dienų seminare mes kalbėsime apie pensijų skirtumus, taip pat e, moterų dalyvavimas priimant sprendimus, taip pat e, profesinio ir asmeninio gyvenimo subalansavimas, pusiausvyrą. Tai yra labai svarbu, kalbant apie tai, kad moterys turi turėti daugiau galių ir labiau sitraukti į suomenį gyvenimą. Tai yra esminiai klausimai Europos parlamentui ir jūs e, turėsite galimybę susitikti su svarbiausiais parlamentarais, parlamentarėmis, kurios dirba šiuose srityse. Taigi, Labai malonu, kad atvyko tikrai labai svarbus kalbėtojai. Pirmiausia, tai moterų reikalų komiteto pirmininkė ponia Blinkevičiūtė, kuri kreipsis į jūs iškart po mano įžanginio žodžio. Rebeka ha Hamselend, kuri sukūrė Le Femmes on le Pouvoir, tai tokia moterų galių didinimo platforma, e, kur bandoma išsiaiškinti, ką e, Prancūzijos rinkiminėje kampanijoje nuveikė vieni ar kiti kandidatai e, siekiant suteikti daugiau galių moteriams. Taip pat e, kita kolegė papasakos mums, Helen Longvin Žolio, papasakos daugiau apie moteris ir mokslą. Ji pati dalyvauja Orse brandolinės, energeti... E, brandolinės fizikos institute. Na, o rytoj ryte Džina Miller, kuri buvo labai svarbi ieškovė, byloje prieš Junktinės karalystės vyriausybę. Jos byla buvo sėkmingai išspręsta, kur buvo parodyta, kad e, vyriausybė negali, negali ignoruoti parlamento nuomonės ir pati savaime aktyvuoti 50 straipsnį. Visi tie kalbėtojai iš tiesų yra pasiekę labai daug savo strityse ir kiti kalbėtojai bus pristatyti šiandien e, ir rytoj seminaro eigoje. Šalia e, komiteto darbo ir parlamento pranešimų priimamų lyčių lygybės rytyje Europos parlamentas taip pat skatina moterų teisės kaip normalų žmogaus teisų darbo elementą. Ir šiame kontekste parlamentas Sakarvo premiją už minties laisvę 2016 metais Nadijai Murat ir Lamija Adžibašar įteikė dviems jezidėms moterims, kurios uh, kovojo už savo bendruomenę ir už moteris, kurios susidūrė su vergovės pančiais islamo valstybėje. Taip pat 13 e, metais Malala Džuzafai gavo Sakarovo premiją už tai, kad siekė mokslo ir švietimo mergaitėms. Taigi nepamirškime, kad mergaičių ir moterų teisės yra tiesiog žmogaus teisės. Uh, Ir galiausiai norėčiau palinkėti Jums sėkmingo seminaro. Tikiuosi, kad e, Jums patik ši galimybė pasi, pasikalbėti su svarbiais Europos parlamento nariais ir pakviestais ekspertais. Tai dabar žodis ponė Blinkevičiūtė. Uh, so, thank you very much. Good afternoon. I... Labai ačiū, laba diena. Kalbėsiu lietuviškai. Pasiruoškite ausines ir girdėsite mano gimtąją kalbą. Uh, taigi, Pirmiausia, aš e, iš viso širdies dėkoju, e, kad taip gausiai atvykote į Europos parlamentą. Tikrai, kiek žinau, yra atstovai iš visų 28 ES valstybių. Tai dar kartą dėkodami noriu atkreipti dėmesį tai, kad tai parodo, jog lyčių lygybės politika yra aktuali visoje Europos Sąjungoje, visose kol kas dar 28 Europos Sąjungos valstybėse. Ir iš tikrųjų moterų teisės ir lyčių lygybė tai yra vienas iš Europos parlamentų prioritetų, labai svarbių prioritetų. Ir tuo galima įsitikinti vien tik įvertinus, kiek dėmesio yra skiriama šiai temai. Vien tik tai per šią kadenciją mes primim apie 18 rezoliucijų, kurios tiesiogiai susijusios su moterų ir lyčių lygybės tematika, tame tarpe ir moterų ekonominės galios stiprin, stiprinimu. I'm so sorry, everything is okay with the interpretation. No? Have... Ar viskas gerai su vertimu? Ar yra problemų? In English is okay. In English, in English is okay. English language is not okay. In Yra vertimas į vokiečių, prancūzų, anglų ir lietuvių kalbas. Keli žodžius aš norėčiau pasakyti ir apie virtuvę Europos parlamentų sprendimo prieimimo. Didžiąją dalį būtent šitoj srity darbo mes e, atliekame moterų teisų ir lyčių lygybės e, komitete. Ir čia mes rengiame ir pranešimus, ir nuomonės įvairiais klausimais. Čia mes išklausome komisarus įvairių sričių. Čia mes kviečiamės ir informaciją mums pateikia pirmininkaujančių valstybių ministrai apie jų prioritetus pirmininkavimo metu ir apie esamą padėtį. Mes labai galaudžiai bendradarbiaujame su uh, lyčių lygybės institutu įsikūrusiu Vilniuje ir nuolat išklausome jų tyrimus, jų turimą medžiagą svarbio, nes tai mums labai padeda e, formuojant lyčių lygybės e, politiką. Ir iš tikrųjų lyčių lygybės aspektą mes integruojam į visus politinės veiklas, į visus komitetus, į visas politinės rytis Europos parlamente. Na, o kaip jau jūs žinote, kaip kas metai mes susirenkam tą kovo 8 savaitę. Ir štai dabar aš jūsų noriu labai labai paprašyti vieno paprasto klausimo kad apie lyčių lygybės politiką, apie moterų teisės ir padėtį mes kalbėtumėm ne tik tai kovo 8-ąją, bet visus metus nuolat ir pastoviai, nes problemų yra tikrai labai labai daug ir per vieną dieną, ir per vieną savaitę mes tikrai to neįspręsime. Šių metų mūsų renginio tema, kuris, kuri prasidės, kuris prasidės rytoj, yra skirta moterų ekonominės galios stiprinimui. Tai ta pati tema yra ir šių metų jungtinių tautų e, sesijos tema, kuri prasidės kovo 13 dieną ir kur mūsų Europos parlamento delegacija taip pat dalyvaus ir išsakys ES e, bendrą poziciją dėl moterų ekonominės galios stiprinimo. O tam Europos parlamentas jau vasario mėnesio sesijoje e, priėmė e, savo rezoliuciją, savo rekomendaciją dėl Europos parlamento prioritetų mano minėtoj sesijoje. Tai pirmiausia, mes atkreipėm dėmesį tai, kad turi būti užtikrintos vienodos galimybės E, gauti darbą, gauti vienodą atlygį už tą patį darbą. Ir atitinkamai skatinti ir remti moterų verslumą, daugiau investicijų skirti į socialinės paslaugas, švietimą, sveikatos priežiūrą ir prieinamų, įperkamų ir kokybiškų priežiūros paslaugų infrastruktūrą. E, Pagaliau mes atkreipėm dėmesį, jog labai svarbu yra remti lyčių pusiausviros užtikrinimą, priimant sprendimus visais ligmenimis, įskaitant politinių sprendimų prieimimą, ekonominę politiką, e, įvairias programas, darbo e, vietas, verslą ar akademinį mokslą. Ir dar yra labai svarbu susikoncentruoti ir dirbti E, sprendžiant skurdo problemas ir socialinės atskirties problemas. Nes neretai moteris dėl to, kad gauna mažesnį atlyginimą, dirba trumpesnį laiką, gauna mažesnės pensijas, labai dažnai patenka į skurdo ir socialinės atskirties problemas E, spastus. Tai šios Europos parlamento rekomendacijos bus aptarimas, kaip minėjau, ir jungtinių tautų e, sesijoje ir mes čia labai aktyviai dirbam ir su Europos komisija, formuojant bendrą mūsų ES poziciją šiais klausimais. Kitas dalykas, į kurį noriu atkreipti dėmesį, šie metai yra paskelbti kovos su smurtu prieš moteris metais visoje Europos Sąjungoje. Ir tai iš tikrųjų buvo mūsų Europos parlamento didžiulis intelis, mes primim rašytinę deklaraciją e, kreipdamiesi Europos komisiją, kad vienus iš metų, būtent šie metai tapo dedikuotų kovos su smurtu prieš moteris metais. Ir mūsų tikslas, ir jūsų tikslas, ir to aš labai prašau, didinti informuotumą, teikti informaciją apie smurtą prieš moteris orientuojantis būtent į plačią visuomenę ir į profesionalus, kurie gali padėti pakeisti mūsų padėtį. Nes padėtis skirtinga yra 28 valstybėse. Tačiau nėra ne vienos, kur nebūtų smurto prieš silpnesnį narį, šiuo atveju ir prieš moteris. Todėl pakeisti tą padėtį gali e, ir policijos pareigūnai, mokytojai, medicinos personalas, teisėsauga, ir be abejo žurnalistai, informuodami apie tai, rašydami, rodydami e, šitos reiškinius. Na ir e, baigiant temą apie smurtą, aš noriu atkreipti į vieną labai svarbų dalyką. Europos parlamentas labai ragina valstybės narės kuo skubiau ratifikuoti Stambulo konvenciją dėl kovos su smurtu prieš moteris. Ir jūs taip pat kreipiuosi, kad jūs paragintumėt savo valstybės, savo politikus ratifikuoti Stambulo konvenciją. Nes kol kas tik 14 valstybių narių šią konvenciją ratifikavo. Taip, kad darbo čia yra ir politinės valios tam irgi reikia ir jūsų pagalbos šitoj srity taip pat reikia. Noriu atkreipti dėmesį į dar vieną prioritetą Europos parlamento ypatingai remiama ir, ir, ir, ir jau išsakyta, tai asmeninio, profesinio ir šeimos gyvenimo suderinimas. Work-life balance. Mes praeitų metų rudenį priėmėme e, pranešimą šiuo klausimu, kurio rengėjai iš FAM komiteto aš taip pat e, buvau. Nes tikrai esu įsitikinusi, jog gera profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą E, skatina ekonomikos augimą, konkurencingumą, didina bendrą e, dalyvavimo darbo rinkoje lygį ir skatina lyčių lygybę, skurdo grėsmės mažėjimą, pagaliau gimstamumą ir tai yra labai reikalinga mūsų senstančiai Europai. E, tačiau aš šito klausimu plačiau nesustosiu, todėl kad rytoj mes seminaro metu turime atskirą temą dėl work-life balance ir mes galėsime plačiau padiskutuoti e, šitą temą. Na ir pabaigai dar kartą dėkodama už tai, kad jūs čia esat ir aš tikiuosi, kad paskleisit žinę apie lyčių lygybės politiką savo valstybėse. E, noriu dar kartą paprašyti, kad e, e, lyčių lygybės, kova už lyčių lygybę, už moterų teisės yra nesibaiginti. Todėl prašau darbo ir bendradarbiavimo nuolat, pastoviai ir mes visą laiką būsim jūsų puikūs partneriai e, dirbant e, šioje srityje. E, taigi, laukiu jūsų rydienos seminare, rydienos mūsų konferencijoje į kurią atvažiuoja e, nacionalinių parlamentų atstovai, į kurią atvažiuoja ne tik ES, bet ir kitų šalių atstovai ir kurias, kur mes tikrai e, labai rimtai diskutuosim ir siūlysim sprendimus dėl moterų ekonominės galios. Ačiū labai ir linkiu Jums na, sėkmės per šiandieną ir rydieną, kad išvažiuotume tikrai pasisėmę gerų idėjų, gerų minčių ir gero darbo visiems. Ačiū labai. E, merci beaucoup, madame e, Blinkevičiūtė. Dėkoju poniai Blinkevičiūtėj. Aš dar kartą norėčiau Jums padėkoti už tai, kad atvykote šiandieną į susitikimą su žurnalistais, su Europos parlamento ryšių tarnyba. Mums tai yra labai svarbu, būtent kad Europos parlamente daug dėmesio skiriama lyčių lygybei ir moterų klausimams. Ir ši moterų, šis moterų reikalų komitetas yra labai svarbus, tai yra komitetas lyderis, svarstant visus klausimus susijusius su lygybės tarp vyrų moterų klausimais. Taigi, paraginčiau sekti to komiteto darbą per visą kadenciją ir tikrai pamatysite, kad svarstomos yra įvairios temos, temos, kur uh, joks kitas pasaulio parlamentas tų klausimų nesvarsto. Taigi Europos parlamentas šia prasme yra tikrai priekyje toliau pažengęs, lygnant su kitais parlamentais pasaulyje ir būtent e, vertinant tai, kaip diskusijos vyksta nacionaliniuose parlamentuose. Dažnai tos diskusijos nacionaliniuose parlamentuose vyksta po dviejų ar vienerių metų įvykus diskusijoms Europos parlamente. Taigi uh, kalbant ir apie visuomenės diskusijas ir diskusijas apie tai, pavyzdžiui, nu, kiek naujosios technologijos keičia e, žmogaus teisės ir moterų teisės, tai moterų reikalų komitetas tikrai tuos klausimus jau yra pradėjęs svarstyti ir visiems siūlyčiau įsigilinti į tai. Na ir mūsų moderatorė pristatys kitas dvi kalbėtojas, kurios kreipsis į mus, ponia Amsalem ir Žanžvarjau ir norėčiau padėkoti joms už tai, kad jos atvyko. Jūs matyt susipažinote su šių dviejų moterų trumpais gyvenimo aprašymais ir jūs matėte, kad tikrai jų gyvenimai labai skirtingi ir buvo, buvo išgyventi e, skirtingi gyvenimo etapai, bet e, tie tos patirtys, tos dėsmenybės viena kitą puikiai papildo. Ir pirmoji kalbėtoja papasakos apie feminizmą ir apie tai, kodėl uh, feminizmas yra svarbus ne tik moterims. E, Joan Žolio papasakos jums apie Marie Curie ir tai, kaip, kokį vaidmenį moteris vaidina mokslo srityje. Ir aš norėčiau trumpą tokią istoriją e, papasakoti. Prieš kelis mėnesius aš su šeima lankiausi Prancūzijoje kaip turistai ir mes Panteone lankėmės ir kaip žinia, panteone yra palaidoti patys didžiausi prancūzijos asmenys. Ir mane šokiravo du dalykai. Vienas neigiamas, o kitas labai pozityvus. Neigiamas dalykas yra tas, buvo tas, kad labai labai nedaug moterų palaidota panteone. Ir tai, tai, tai rodo, kad tik tai prieš keliarius metus buvo pradėta daugiau siekti tos lygybės. Ir buvau maloniai nustebintas uh, kad e, vienas kapas, kur buvo labai labai daug trumpų tokių žinučių, e, mergaičių, berniukų parašytų žinučių, kurie kreipėsi į tą palaidotą asmenį, tai buvo Marie Curie kapas, kur būtent daugiausiai buvo tų žinučių jai palikta. Jokio kito kapo ten panteone nemačiau, būtent supratau, kad jauni lankytojai daugiausiai žinučių palieka būtent e, Marie Curie prie jos kapo. Ir matyt, jie yra motivuoti kreiptis į tą asmenį Marie Curie. Taigi dėkoju dar kartą už tai, kad atvykote, dėkoju uždėmesi ir kai tik tai moderatorė duos savo sutikimą, mes pradėsime, e, pradėsime suteiksime žodį dviems mūsų kalbėtojams. a very appropriate anecdote, I would say. Labai tikrai įdomus pasakojimas, pristatant dvi labai svarbes moteris, bet problema ta, kad moterų neturime pakankamai, ne, nepakankamai turime moterų lyderių ir norėčiau pasakyti, kad Vienas dal, pirmiausia, pirmin, pirmiausia dalykas, ką turėtume padaryti, tai yra priverstinės tėvystės atostogos, kad vyrai liktų namuose ir augintų vaikus. Kitas dalykas yra plačiau nušviesti moteris ir mergaitė žiniasklaidoje. Taigi šiandieną mes turime puikią galimybę tuo pasinaudoti ir aš norėčiau pasiūlyti pasinaudoti mūsų atstovo mintimis ir būtent uh, savo valstybėse bandyti plačiau paskleisti visus tuos siūlymus, kuriuos e, puikiai šiandien išsakė ponia Blinkevičiūtė. Dabar turime iš tiesų puikią galimybę, dvi viena kitą papildančias asmenybės ir skirtingų kartų atstovės, žmonės iš skirtingų sričių, viena atstovauja tai sričiai, kuriuo aš labai žaviuosi pati. Ir pradėsime nuo ponios Anselem. Rebeka Anselem, doktorantė, ekonomikos mokslų doktorantė, novatoriškų verslo modelių specialistė, ji feministinio biuletenio įsteigėja Leglorijas, kurios to biletenio tikslas įgalinti moteris visose srityse. Tai yra taip pat organizacija, kuri skleidžia informaciją apie tokius svarbius klausimus kaip e, vienodas atlygis, rengia tokią akciją gro, grotažymė 7 lapkričio 18.34 minutės, minutės. Taip pat e, ji įsteigė platformą Les Femmes ont le pouvoir, tai yra moterų įgalinimo platforma Ir taip pat jį ragina visuomenės dalyvavimą aptarant moterų teisės. Šiais metais panent Salem taip pat pradėjo ir naują biuletenį Le Petit Gleu, tai yra paugliams skirtas biuletenis. E, angliškas jo variantas yra Glorious. Tai yra žiniasklaidos modelis. Moteris, kuri labai daug paveikia e, feminizmo klausimus ir moterų galių klausimus. Taigi dabar Rebeka Amselem, kviečiu Jūs pasakyti. Right. Um, well, so this, uh, love... Labai dėkoju už tokį gražų pristatymą, dėkoju už kvietimą ir Eris Volė ir visai jos komandai norėčiau pakviesti, padėkoti, kad pakvietė mus čia. Ir aš Norėjau pakalbėti apie tai, kodėl feminizmas turi būti savaime suprantamas dalykas, akivaizdus dalykas. Aš paruošusi esu skaidrės, nežinau, ar bus įmanoma jas pamatyti. Man atrodo, visi, turi, visi turime būti feministais, nes feminizmas yra kova už lygybę tarp vyrų ir moterų. Ir kaip Naomi Wolf pasakė, dėl lygybės pasaulis tampa geresnis ir vyrams, ir moterims. Aš manau, kad visi turime būti feministais, nes netgi jeigu mes tvirtiname, kad esame, yra lygybė, vis tiek kaltiname moteris, ypatingai mūsų visuomenėse ir ypatingai Prancūzijoje. Pavyzdžiui, mes Prancūzijoje praeitų metų lapkričio mėnesį pradėjome tą judėjimą. Lapkričio 7, 14.30. 16.34, kad būtent būtų kovojamas už vienodą atlygį. Ir pirmiausia, pirma reakcija buvo tokia šokiruojanti žmonės sakė, kad moterys gauna mažiau dėl to, kad pasirenka likti namuose keliems metams ir rūpintis savo vaikais, arba moterys gauna mažesnius atlyginimus dėl to, kad jie pasirenka tokius mažiau apmokamus darbus. Ir dar vienas, kuris mano mėgstamiausias, galima kaltinti moteris už. Tam, dėl tam tikro gero mokinio sindromo, reiškia, jos per daug laikosi taisyklių ir viską daro per tobulai Tai reiškia, kad netgi jeigu moteris yra tobula, vis tiek yra kaltinama dėl to, kad yra per tobula ir kad nesima pakankamai daug iniciatyvų. Ir aš jau net neminėsiu tai, kas įvyko prieš kelias dienas čia, kai Lenkijos Europos parlamento narys uh, pasakė, kad moterys gauna mažesnius atlyginimus dėl to, kad jos silpnesnės už vyrus ir mažiau, proting, mažiau protingos lyginant su vyrais. Taigi visais atvejais tai mūsų moterų kaltė. Taip yra ne dėl sistemos, kuri galioja jau šimtus metų, dėl kurios moteris jaučia gėdą dėl to, kad priauga per daug svorio neštumo metu. Tai yra viena pagrindinių priežasčių, kodėl mes visi turime būti feministais. Antroji priežastis yra ta, kad mes visi turime būti feministais, o ne humanistais, kaip rašytoja iš Nigerijos. Šimamada Nagozė Ediši pasakė, kai kurie žmonės klausė, kodėl naudojama žodis feministas, kodėl negalima būtų pasakyti, kad aš tikiu žmogaus teisėmis ir panašiai. Jos atsakymas buvo puikus ir labai tinkamas. Ji pasakė, kad tai būtų nesažinga, nes feminizmas, aišku, yra žmogaus teisė, bendrai kalbant. Bet e, yra tokiu būdu pasinaudojamas tas miglotas žmogaus teisų apibūdinimas ir yra ignoruojama specifinė ypatinga lyčių problema. Tai būtų bandymas apsimesti, kad būtent ne moteris šimtmečius buvo atskirta. Šimtmečiams pasaulis žmonės dalijo į dvi grupės ir tada pradėjo priespaudą prieš vieną iš tų dviejų grupių. Taigi ji teigia, kad e, labai svarbu, kad sprendžiant šią problemą būtų tai pripažinta. Ir mes tik tai galime pagirti Švedijos vyriausybę, kuri Šimamanda Ngozija šį knygą mes visos turime būti feministėmis. Ir būtent dėl to aš ir pasirinkau ir šiai kalbai tokį pavadinimą. Mes galime pagirti Švedijos vyriausybę už tai, kad jos knyga yra įtraukta į privalomų perskaityti knygų sąrašą mokykloje. Aš žinau, kad visos šalis turi įtraukti šią knygą į privalomų skaityti knygų sąrašą mokyklose. Dar viena priežastis, kodėl turime būti feministės. Aš manau, kad visos turime būti feministės dėl to, kad moteris turi būti sąjungininkės, o ne priešai. Ir ta sisterystė, seserystė irgi labai svarbu. Mes kalbame apie brolybę, o apie seserystę nekalbame. Ir seserystė tai yra galimybė visoms moteriams padėti viena kitai ir pripažinti, kad kiekviena gyvena skirtingai pagal savo socialinę aplinką, savo kultūrą, savo kilmę ir panašiai. Maja Angelų, poetė, rašytoja ir veikėja Amerikoje, labai teisingą žodį pasirinko tai seserystė apibūdinti. Jis sako, kad seserystė tai reiškia, kad jeigu esi Birmoje, o aš esu Sandiege ir aš esu ištekėjusi už labai pavydaus vyro, o tu ištekėjusi už labai irgi pavydaus vyro, jeigu aš paskambinsiu tau vidurį nakties, tu turi pas mane atvykti. Kodėl seserystė yra taip svarbu, kalbant apie moterų teisės. Aš manau, kad yra privaloma pagerinti moterų teisės, nužudyti tuos tobulos moters mitus, super moters mitus. Būtent to siekia iš mūsų visuomenė. Tai yra mitas, dėl kurio mes pradedame badauti likus trim savaitėms iki vasaros, mes baliname savo odą, jeigu ji nėra pakankamai balta. Tai yra mitas, kuris verčia mums uh, ieškoti to žavaus princo. Ir tai yra tas mitas, kuris verčia mums būti tuo, ko realiai negali būti. Ir galiausiai verčia mums, mus tarpusavėje konkuruoti. Seseri, seserystės esmė yra priimti moteris visas tokias, kokios jas yra. Ir aš norėčiau perfrazuoti L. Hooks, dar viena aktyvistė Amerikoje, kuris sako, kad solidarumas tarp moterų nėra savame suprantamas dalykas. Mes turime uh, versti ir kovoti už tą seserystės jausmą tarp moterų. Dar viena priežastis būti feministėmis yra ta, kad visi turime būti feministais dėl to, kad esame atsakingi už tai, kad būtų ta lygybė. Ir moterys mažiau yra atstovaujamo žiniasklaidoje nei vyrai. Prancūzijoje, pavyzdžiui, skirtumai šokiruoja žiniasklaidoje. 83 procentai ekspertų yra vyrai, 83 ekspertai, kurie dirba žiniasklaidoje, yra vyrai. Taip pat 78 procentai temų yra apie vyrus aptariama, 70 procentų atstovų spaudai irgi yra vyrai. Taigi galima teikti, kad moterys yra kur kas mažiau atstovaujamo žiniasklaidoje nei vyrai. Na, jūs tikriausia klausite, ar taip yra dėl to, kad tiesiog yra mažiau moterų eksperčių. Ir Viena studija parodė, kad taip tikrai nėra, nes moterys turi daugiau diplomų nei vyrai šioje srityje. Moterys turi daugiau ekspertinių žinių nei vyrai tam tikrose srityse. Ir šiuo konkrečiu atveju aš norėčiau pasakyti, kad būtent žurnalistai, jūs galite prisimti atsakomybę ir pakviesti į pokalbius, interviu tiek, kuo galima daugiau moterų. Uh, Ir aš manau, kad e, mokytojai taip pat už tai atsakingi, atsakingi siekiant šios lygybės. Jie turi akcentuoti moterų vaidmenį istorijoje. Pavyzdžiui, kas žino, kad Ada Lovalis buvo pirma kompiuterių programuotoja? Kas žino, kad Dorothy Lawrence buvo Anglija, kuri kovojo e, apkasuose per Pirmąjį pasaulinį karą? Trumpai tariant, mes esame privalome lygiai taip pat matomas padaryti ir moteris, kaip yra matomi vyrai. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad uh, kita karta, kita mergaičių karta, joms atrodys normalu tapti pasaulio lyderę, o kitai berniukų kartai bus normalu pasilikti namuose. Tiesiog, kad būtų tai norma, kad tai taptų normalus dalykas. Ir galiausiai dar norėčiau pasakyti, kad mes visi turime būti feministais dėl to, kad feminizmo vieno nėra. Yra įvairūs feminizmai ir aš norėčiau pridurti, kad šioje planetoje yra daug žmonių ir tiek pat yra skirtingų feminizmų. Šis judėjimas yra labai įvairus ir jisai tik dėl to dar tampa stipresniu ir kiekvienas gali pasiūlyti savo apibrieštis, nes mes visi einame tą pačią linkmę ir tie, kurie save vadina feministais, nori tik tai lygybės tarp vyrų ir moterų. Ir ta koncepcija yra susijusi su tarplytiškumu. Ir e, Kimberley Krenšo 91 metais pirmiausia pateikė šią, šį terminą, būtent kalbant apie dominavimą ir diskriminavimą visuomenėje. Visos moterys patiria savo, patiria savo e, moteriškumą ir skirtingai, tas feminizmas turi būti jaučiamas skirtingais. Taigi, kaip tikriausiai supratote, aš esu išdidi feministė ir kai rašiau savo doktorinį darbą, aš pradėjau tokį feministų e, tinklaštį Leglorijas. Leglorijas yra toksai biuletenis, kurio tikslas yra parodyti, kad moterys yra galingos, kad jos turi galių daryti viską, ką nori su savo gyvenimais, gali pradėti verslą, tapti profesorėmis ar tapti išrinktomis į valdžią. Čia kalba, mano tinklaštėje kalbama apie galių didinimą ir panašiai. Ir šio biuletenio tikslas, kurį aš išleidžiau kas trečiadienį, yra tas pats. Kad perskaičius tą biuletenį, visos moterys skaitytojos jaustųsi labiau įgalintos. Ir dabar jau vieneri metai, kaip veikia mano biuletenis, 40 tūkstančių prenumerantų turime. Ir mes pradėjome dabar tokį naują uh, tinklašio variantą skirtą paaugliams ir ten irgi yra labai daug idėjų, minčių, kaip jaunoji karta mergaitės galėtų suprasti savo galę. Aš pamaniau, kad reikia tiesiog padėti joms išvengti tų problemų, kurias turėjome mes. Nes mes viską pačios išgyvenome ir būtent e, dėl to mes ir parengėme tą biuletenį paauglėms, kur paauglėms supras, suprasdamos, kad ir pačios būtumėme norėję tokį biuletenį turėti, kai augome. Na ir Glorious yra angliškas to biuletenio variantas. Taigi, kalbant apie tai, kad jeigu deklaruoji, jog esi atviras feministas, reikia nepamiršti šiek tiek ir politikos. Mes tą ir padarėme. Pradėjome iniciatyvas šioje srityje su savo biuletiniu. Pavyzdžiui, mes parengėme manifestą, kurios tikslas raginti moteris balsuoti prieš Front National, tai yra ekstremali dešiniųjų partija Prancūzijoje, akcentuodami, kad reikia įvertinti, kaip kandidatai traktuoja moterų teisės. Taip pat mes parengėme manifestą, kurio tikslas paraginti žurnalistus, pakviesti interviu daugiau moterų eksperčių. Ir pats garsiausias politinis veiksmas tai buvo 7 lapkričio 16.34 judėjimas, būtent kur mes norime atkreipti dėmesį į nevienodus atlyginimus Prancūzijoje. Ir pavyzdžiui, Islandijoje žmonės praeitų metų spalio mėnesį 2.38 išėjo iš darbo ir pradėjo kovą prieš neligybę. Ir mane ta įkvėpė ta ta Islandijos pavyzdys įkvėpė, būtent tai yra šalis, kur tas, tas atotrukis ar atlyginimų yra pats mažiausias, 9 procentai, bent jau Eurostato tokie, tokie duomenys yra. Prancūzijoje 15,6 procento yra toks e, atotrukis tarp atlyginimų. Mane įkvėpė tas Islandijos pavyzdys, nes netgi ta šalis, kur tas atlyginimų neligybė yra pati mažiausia, vis tiek ta šalis kovoja, Islandės kovoja ir jie kovos, kol tie atlyginimai išsilygins. Mūsų tikslas su šiuo judėjimu yra kalbėti apie lyčių neligybės ir ieškoti idėjų visuomenėje, kaip pasiekti tos lygybės. Ir moterys man sako, kad tai sukuria kaskado poveikį, kaskados poveikį. Tai matyti labai tikslus apibūdinimas. Kitos pasakė, kad tai suteikė joms stiprybės paprašyti, kad atlyginimas būtų padidintas joms, ypač jeigu jos mato, kad vyrų kolegų atlyginimai yra didesni. Taip pat moterys paprašė, kad atlyginimas būtų padidintas dėl to, kad suprato, jog ne vienintelės yra tokia situacija. Jos nesijautė kaltos už tai, kad gauna mažiau. Jos suprato, kad daugiau nei pusė žmonių, moterų, gauna mažiau. Ir dar vienas dalykas, ką norėjau padaryti su šiuo judėjimu, tai siekti, kad visuomenė nekaltintų dėl tos neligybės moterų, kad nesakytų, jog moteris specialiai dirba pusę etato, kad galėtų rūpintis vaikais ar sergančiais tėvais, arba tokių ieško dar, darbo vietų, kur gaunam, už kurį mokama mažiau. Tiesiog norėjau parodyti, kad tai yra sistema, kur, kur yra įsigaliojusi ta neligybė ir mes norime tą sistemą pakeisti. Ir šiandieną uh, Mes turime kalbėti plačiau per šią politinę platformą FAM on les pouvoir, moterys turi galę. Ir aš parengiau tokią video medžiagą, prancūzų kalba, galbūt bus galima susipažinti su ją, ją parodyti, ten daug nėra kalbama. Ar įmanoma? Yeah. No, it's not that one. No, it's not that one. Čia ne ta vaizdo medžiaga. E, ji turėjo būti ta, kurią pasinčiau jums dokumente. Tiesiog reikia paspausti jungti. No, <laughs>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 Don't worry. Pull up the PowerPoint? Yeah, if you pull up the PowerPoint, maybe. <laughs> <laughs> okay, let's, let's continue. So I would say that... Taigi tęskime. Šiame e, video filme tiesiog buvo bandoma papasakoti apie tą platformą, Mes ją įkūrėme dėl to, kad 17 metai yra labai svarbus Prancūzijai metai, taip pat ir Europai, nes visų mūsų atsakomybė yra kovoti pilietiniai visuomeniai, bet žurnalistams ir politikos atstovams ir todėl sukūrėme LFM On Le Pouvoir. Kodėl mes suome šią platformą? Ten galima padaryti tris dalykus. Galima susipažinti su tam tikrais dalykais, gauti įkvėpimo ir įsitraukti į tą veiklą. Informacinė prasme. 17 metai Prancūzijos rinkimai Prancūzijoje yra svarbus. Ir mes e, galime sužinoti apie kandidatų pozicijas dėl moterų teisų. Galima sužinoti, ką tie žmonės yra padarę anksčiau, už ar prieš moterų teisės. Pavyzdžiui, sužinome, kad ne vienas kandidatas iš tikrųjų nesirūpino moterų teisėmis. E, tai sukelia šiek tiek depresiją. Taip pat sužinome, kad Marine Le Pen, kuri yra Nacionalinio fronto, kaip tikriausiai žinote, kandidatė yra blogiausia kandidatė moterų teisų prasme, nors ji yra moteris, ji yra paradoksas. Nes e, vienintelė moteris tarp kandidatų yra blogiausia kandidatė, nes jis sistemingai balsuodavo už bet kokią galimybę pagerinti moterų sąlygas. Europoje, atstovaudama Prancūziją Europos parlamente. Sistemingai. Pavyzdžiui, jį balsavo prieš rezoliuciją dėl lyčių lygybės ir moterų įgalime skaitmeninėme amžiuje. Taip pat balsavo prieš mažiau galbūt svarbės rezoliucijas ar pranešimus, tačiau vis tiek balsavo prieš jos. Prieš pranešimą, pavyzdžiui, dėl išorės veiksnių, kurie yra kliūtis Europos moterių verslumui. Optimistiškiau būtų tai, kad programos, kurias siūlo kandidatai, yra labai įdomios. Pavyzdžiui, pirmiausia, aborto teisė, kad taptų į konstitucinę teisę. Antras pavyzdys, e, pastojimas medicinos priemonėmis būtų prieinamas ne, visoms moteriams, ne tik e, poroms. Taip pat reikėtų sustabdyti viešo finansavimą nepelno organizacijoms, kurios negerbė lyčių lygybės ir pagaliau tėvystės atostogos turėtų tapti tokios pat, tokio pat ilgio kaip ir e, motinystės atostogos. Ši moterų teisų platforma, kur randate Glorijos tinklalapyje, yra politinė ir nepartinė. Šioje platformoje negalima rasti tokių raginimų balsuoti už vieną kandidatą ar kitą. Tiesiog mes pateikėme informaciją, kad sprendimus priimtumėte patys. E, tiesiog patikime informaciją apie tai, ką jie darė, kai turėjo valdžią rankose, savo rankose. Čia mes pateisime interaktyvų žemėlapį susijusi su moterų teisėmis pasaulyje. Pavyzdžiui, jeigu turite pavyzdžių apie savo šalį, galite atsiųsti juos man ir mes juos patalpinsime į žemėlapį. Gali pateikti savo pasiūlymų, kaip gerinti moterų teisų situaciją. Kaip sakiau, jis su nieko nesusijęs šis Tai projektas, jis neremia jokių kandidatų ir neparenka jokių kandidatų, tiesiog visi šie projektai vykdomi su to pačiu įstikinimu. Moteris sudaro 52 procentus po prancūzijos gyventojų ir sudaro 53 procentus rinkėjų, jos turi valdžią ir jos turi apie tai sužinoti. Kas labiausiai mums patinka šioje veikloje yra tai, kad tiek vyrai, tiek moteris atpažįsta save mano žiniai, nes jie supranta, kad feminizmas nėra lyčių e, karas, o lyčių taika. Ačiū. I'm very aware that unfortunately. Aš žinau, kad dėja jūs turite jau išvykti šiuo metu, bet esu tikra, kad mūsų klausytojai turi daugybę klausimų poniai Amselem. Bet jūs galėsite tai padaryti vėliau. Mes visi labai vertiname jūsų darbą ir jis mus įkvepia ir linkime jam kuo didžiausios sėkmės ir toliau. Prieš pristatydama mūsų kitą pranešėją, Man didžiulė garbė šiandien ją pristatyti. Noriu padėkoti tai mm, klausytojų grupiai, kurie tik atvyko. Tai yra studentais iš Dižono, kurie atvyko būtent jūsų čia paklausyti, kaip ir mes. O dabar aš norėčiau pristatyti mūsų antrąją pagrindinę pranešėją. Tai yra daktarė emerite Helen Landžiaman Žolijo. Ar galiu pasakyti jūsų gimimo datą? Mūsų viešinė yra gimusi 1927 metais, 19 rugsėjo Paryžiuje. Jis studijavo chemiją ir fiziką Paryžiuje ir gavo inžinierės fizikės mokslinį laipsnį. Tai yra ir inžinierijos, ir fizikos laipsnį. Jis buvo paskirta mokslinė tyrėja nacionalinė mokslinių tyrimų centre 1949 metais ir visą savo profesinę karjerą ten ir dirbo. Daktarė Landževan Žuliu buvo paskirta to nacionalinio centro direktorė ir kai jinai e, išėjo pensiją, jinai gavo direktorės, jie buvo sutiktas direktorės emeritės statusas. Tikrai mes galėtume visą likusią dieną skirti e, jūsų biografijai, bet e, nenoriu gaišti laiko. Dabar visi tiesiog pasinaudokime galimybę, šiltai sutikime e, daktarę Landžiavan Žoliu. Dėkojame, kad jūs atvykote šiandien pas mus. So, merci. Dėkuoju kad mane pakvietėte. Aš kalbėsiu remdamasi Marie Curie patirtimi. Jeigu mes kalbame, galvojame apie žmonijos istoriją, tai ta istorija yra paženklinta reikšmingomis asmenybėmis, kurių mintis ir darbai yra labai svarbus, nepaisant nei teritorinių ribų, nei istorinių laikotarpių. Ir tos asmenybės labai ilgą laiką buvo šimtinai tik tai vyrai. Moteris, žymios moteris, jos neturėjo galimybių įsitvirtinti visuomenėje, tokioje visuomenėje, kurio tiesiog neleido e, joms realizuoti savo galimybių. Ir tokių moterų indėlis dažniausiai buvo užmirštamas, nors dabar iš naujo atrandami tie praeitie moterų nuveikti darbai. Galbūt jūs galėtumėt parodyti kitą skaidrę. Marie Curie savo bendramžiams yra žinoma mokslo srityje. Tai yra viena iš tų sričių, kuri turbūt labiausiai buvo uždara, uždaryta moterims. Tai yra labai garsi nuotrauka padaryta Briuselyje. Tai yra Solvei konferencija 1911 metai. Jis yra vienintelė moteris tarp pačių garsiausių pasaulio fizikų. Bel, belgų pramoninkas Ernestas Solvėjs sugebėjo uh, sukviesti Bruselį didžiausius protus fizikos srityje, kad būtų galima padiskutuoti apie tas perspektyvas, kurias atveria fizika. Naujas mokslas uh, gimė tuo laikotarpiu, tai yra radiologija ir tai yra dviejų mokslų sandūroje fizikos ir chemijos. 1896 metais Henri Bekerelis atrado labai keistą reiškinį, tai yra savaiminį brandulinį spinduliavimą, kurį skleidžia uranas. Ir tai praėjo gana tyliai ta, tas atradimas, o po dviejų metų, metų Marija Kiurė pademonstravo, kad šis e, reiškinys apskritai yra atomų savybė ir pavadino radioaktyvumu. Kartu su Pieru Kiuri jinai atrado polonį ir radį, kurių radioaktyvumas milijonus kartų viršijo urano radioaktyvumą. Radioaktyvumas paneigė koncepciją apie tai, kad atomas yra nekintantis ir amžinas. Ir atomo istorija tik prasidėjo ir buvo atvertas kelias į atomo tyrimus, o vėliau ir atomo brandolio tyrimus. Ne tą skaidrę te parodėte. Štai šita skaidrė turėtų būti Ne, jūs ne tą skaidrę rodote. Aš negaliu dabar patikrinti, bet 1903 metų pabaigoje fizikos Nobelio premija buvo paskirta Henri Becquereliui ir Pierui bei Marijai Curie. Premija skirta už darbus, kurie padėjo pamatus naujam mokslui radiologijai. Ir Eli Bekerelis buvo Politechnikos mokyklos profesorius, e, istorijos, gamtos mokslų muziejaus e, profesorius, mokslo akademijos narys, o kuri pora tuo metu buvo mažai žinomi, bet jie atrado radiumą labai kuklioje inžinierijos mokykloje, pramoninės chemijos ir fizikos mokykloje, turėdami labai menkai lėšų. Ir iš tiesų šiame atradime labai reikšmingą vaidmenį suvaidino moteris. E, tuo metu laikraštyje buvo atkreiptas dėmesys į kiurį porą ir į jų atradimą, tai yra radžio atradimą. Ar galėtumėte eiti toliau, parodyti kitas skaidrės? Grįžkite atgal, grįžkite atgal. Štai ta skaidrė, kurios aš laukiau. Taigi buvo visuomenės dėmesys atkreiptas į Marie Curie. Daktaro disertacija, kurią apgynė mm, Marie Curie, jinai ją apgynė Liepą, tai buvo pusmetis prieš suteikiant Nobelio premiją. Mažai apie tai buvo kalbama visuomenėje ir tos dis disertacijos pavadinimas buvo radioaktyvių medžiagų tyrinėjimai. Ir tai buvo pirmoji disertacija fizikos rytie, kurią apgynė moteris. Ir ta disertacija netrukus buvo iš, išversta į daugelis kalbų ir viešai paskelbta užsienyje. Kodėl tai buvo? Tai, ką pristatė Mari savo disertaciją, tai buvo ne vien Polonio radio atradimas 1920 metais, bet jinai taip pat labai išsamei pristatė metodą, kaip išskirti uh, izoliuoti gryną radžio mm, druską. Ir neįrodė, kad tai yra tikras chemijos elementas. Vėliau jinai išskyrė e, radijų, radijų gana, gana reikšmingą jo kiekį ir jau buvo pradėtas e, kelias to, tos medžiagos panaudojimui, ypač medicinoje. Vėliau jinai išskyrė ir radžio metalą ir nustatė jo savybės. Nobelio chemijos premija, kurią jinai gavo 1919 metais, pripaž, pripa, pripažino jos darbo svarbą, tai yra radžio izoliavimą ir to elementų e, studijas ir tai buvo svarbiausias atradimas po degunės atradimo. Ir E, radis iki antrojo pasaulinio karo pabaigos buvo svarbiausias e, fizikos atradimas ir tyrimų sritis, kalbant apie radiologiją ir taip pat vėliau ir brandolinę fiziką. Taip, mokslinė e, revoliucija vyko, bet aš norėčiau apžvelgti keletą Marikiurių gyvenimo etapų, kurie yra neatskiriami nuo apskritai moterų padėties tuo laikotarpiu, kuomet buvo daugybė įvairių permainų. Marijos Sklodovskos istorija, kuri išvažiavo iš gimtosios Lenkijos, kad galėtų siekti aukštojo mokslo Paryžiuje, ta istorija žinoma visame pasaulyje. Jeigu jinai nebūtų tikra, būtų galima sakyti, kad tai yra rašytojo vaizduotės dalykas. Bet iš tiesų Varšuvos universitetas nepriemė jaunų moterų, netgi jeigu jos labai puikiai baigė uh, vidurinio mokslo etapą. 24 metų e, studentė įstojo į Sorbonos universitetą 1821 metų rūdienį ir tai jau pademonstravo jos charakterio stiprumą ir jos kantrybę. O tos kantrybės ir charakterio jai reikės jos gyvenime dar labai daug. Ir aš savo broliu jinai rašė štai ką, reikia tikėti, kad tu esi kažkam gabus. Ir tas dalykas, tas tikėjimas jo reikia siekti bet kokią kainą. Jinai pirmoji gavo disertaciją, atsiprašau, gavo diplomą fizikos, o vėliau ir chemijos srityje. 1894 metai buvo ypatingai svarbus Kiury gyvenime. Jis susitiko su Pieru Kiury, kuris jau buvo žinomas srityje, tokiuose srityse kaip uh, kaip piezo brandolinės reakcijos simetrijos principas fiziniuose reiškiniuose, kūno magnetinės savybės ir taip toliau. Ir kai Pieras susipažino su Marija Skuldovska, ji iš karto krito jam į širdį. Bet Marija, kuri grįžo į Lenkiją, aplankyti savo šeimos ir taip pat bandė ten ieškoti mokytojos, mokytojos pozicijos, bet jai nesisekė. Ir Pieras aktyviai pareikalavo, kad jinai sugrįžo savo laiškuose, kurie buvo ir argumentuoti, ir tuo pačiu jaudinantis emocionalus. Būtų puikus dalykas kartu praleisti gyvenimą užvaldytiems mūsų svajonių, e, siekti jūsų patriotinių idėjų, mūsų humanitarinių ir mūsų mokslinių idėjų. Mari pasirinko Pierą ir savo mokslinę svajonę. Jie susitokė 1895 m. Liepą, jie turėjo dvi dukras - Ireną, kuri gimė 1897 ir Eva, kuri gimė 1904. Tikrai būtų sunku įsivaizduoti skirtingesnės asmenybės e, nei Pieras ir Marija Curie Galim būti pasakyti, kad Mari buvo labai organizuota, labai tvarkinga, o Pieras buvo tiesiog svajotojas, mokslininkas, bet jie turėjo daug bendrų idėjų tiek ir apie mokslą, tiek ir apie visuomenę. Jų mokslinis bendradarbiavimas prasidėjo 1827 pabaigoje, tuomet kaip Marija ieškojo temos savo disertacijai, Tragiškai 1926 m. balandį Pieras Kiuri žuvo transporto avarijoje. Tuo, tuo metu jinai ir baigė savo disertaciją. Ir jai tuo metu buvo 39 metai. Tūkstantis 1828 metais buvo atrastas polonis ir radis. Ir tas atradimas buvo įregistruotas trimis trumpomis pastabomis mokslo akademijoje. Ir čia noriu pabrėžti svarbų dalyką. Pieras Kiuri ne pirmasis pasirašė po tais įrašais. Nors būtent jam priklausė spinduliavimo kiekybinio matavimo metodas. Būtent jisai tą metodą atrado. Ir tas jo sprendimas yra ypatingai svarbus būtent tame laikotarpyje, kai jis bandė įtvirtinti Marijos statutą kaip lygiavertės mokslininkės statusą, kad jinai nebūtų laikoma tik tai kaip labiau užsitvirtinusio mokslininko asistentė, nes būtent tai buvo Marija vertinama kaip paprasta asistentė. Čia jūs matote angarą, Jis visiškai nebuvo pritaikytas chemijos tyrimams, apskritai nebuvo pritaikytas jokie moksliniams darbams. Ir Marija, padedant Pierui, būtent čia ir išgavo tą garsėje grinąją radžio druską. Be abejo, jinai e, nedirbo taip, kaip, kaip, kaip legenda teigia, kad dirbo apdorodama tonas uraninito. E, buvo Kiuri, Kiuri Peras suprato, kad pirmiausia reikia apdoroti e, uraninito mineralus gamykloje, o po to tik jie patys atliko grininimo procesą. Ir vis dėlto tai leido išgauti apie dešimtis kilogramų medžiagos. Marie Curie rašė apie didelę nostalgiją vėliau, kai prisiminė tą laikotarpį. Nepaisant labai sunkių mūsų darbo sąlygų rašė ji, mes jaučiamės labai laimingi. Mūsų dienos bėga labai paprastai, kai mums pasidaro šalta, karštos arbatos podelis e, mums suteikia jėgų. Iš tiesų tai krečia drebulį tas žinojimas, kad visas tas angaras buvo buvo nepaprastai didžiulė e, spinduliuotės lygis, radiacijos lygis, kuris siekia tūkstančius bekerelių. Taip pat ir arbata, kurią jie gėrė, buvo radioaktyvi. Ir kai Marie Curie kalbėjo apie tą laikotarpį darbo e, tome Amgarė, jinai labai protestavo bandymams uh, pasinaudoti jų darbo pavyzdžių, siekiant pateisinti, kad moksliniams tyrimams visiškai nereikia lėšų. Tai buvo po pirmojo pasaulinio karo. Jis pyko, kai buvo naudojamasi e, jo tuo pavyzdžiu, nes jis sakė, kad turėdami daugiau lėšų jie galėjo greičiau ir efektyviau dirbti. Po to, kai mirė Pieras Kiuri, Marija Kiuri liko našlė su dviem vaikais bet jinai stengiasi, kad šioje dramoje jinai neprarastų laboratorijos ir savo darbo, kad jinai galėtų toliau tęsti mokslinius tyrimus. Paryžiaus universitetas prieėmė istorinės svarbos sprendimą. Niekada anksčiau nebuvo moterų dėstytojų, profesorių. Ir universitetas paskyrė Marie Curie laboratorijos direktorę ir jai paskyrė mm, dėstymo e, kursą ir vėliau po dviejų metų paskelbė ir dėstytoja profesorė. Čia jūs matote inauguracinės e, paskaitos nuotrauką. 1906 m. lapkričio 5. Tai ypatingos svarbos įvykis, kuris rodo didžiulę feminizmo pergalę. Kaip čia matote, kaip parašyta, jauna moteris, išbliškusi, pradeda paskaitą būtent toje vietoje, kur susipažino su Pieru Kiury. Taip pat iliustracijų yra sakoma, baigusi savo paskaitą, ponė Kiury pasitraukia labai kukliai ir paprastai. Ir būtent tie žodžiai ją ir apibūdina kuklumas ir paprastumas. Ir tai yra labai moteriškos savybės. Marija Kiurin buvo kukli, tačiau jinai puikiai vertino savo, suprato savo vertę ir sugebėjo užsitarnauti pagarbą. Ir savo biografijoje jinai rašo 1923 metais, jinai rašo apie savo vyrą, Pierre Curie. Jinai buvo gana kukli ir jinai rašo, jis paskyrė visą savo gyvenimą savo moksliniai svajoniai ir jam reikėjo draugės šalia, kuri, galėjo, kuri galėtų kartu su juo gyventi e, tą jo svajonę. Ir šios dienos dėja feministai, nebe, feministės nesugeba taip kalbėti. Marija Kiuri buvo įsitikinusi, kad moterų intelektinės savybės jokių būdų nėra menkesnės nei vyrų. Bet jinai pagal savo prigimti nebuvo labai arši feministė kovotoje. Savo paskirimą į Sorbonos universitetą jinai vertino kaip paprastą ir normalų dalyką įskaitant ir tai, kad jinai tik tai po dviejų metų gavo dėstytojos profesorės titulą. Ne visi tai žino. Dvieji metai buvo praėję nuo jos disertacijos uh, apginimą ir tai buvo logiškas žingsnis. Jinai įgavo naują atsakomybės sritį, jinai tapo vienintelė šeimos galva, taip pat laboratorijos direktorė. Ir čia jūs matote ją laboratorijoje, jinai tik buvo baigta įrengti, po to, kai mirė Pieras. Ir jinai netikėtai gavo paramą, ypatingą paramą, buvo įkurta Karnežį stipendija, Kar, Karnegi Kiury stipendija. Tai buvo, Karnegi buvo JAV pramonininkas ir ta stipendija jai levo, leido priimti jaun, jaunas studentės ir studentus į savo laboratoriją, kad būtų galima toliau dirbti radiologijos srityje. Pieras Kiury daug bendradarbiavo su gydytojais ir Marija perima šią darbo kryptį. Prieš tai, kol pramoninkai pradėjo naudoti radiją labai įvairiais tikslais, jinai įkūrė radioaktyvumo matavimo paslaugų mm, tarnybą ir gavo iš to pajamas, kurios prisidėjo prie laboratorijos išlaikymo. Jinai turėjo įsitvirtinti tarp savo kolegų ir visų pirma tarptautinių kolegų. Ir jinai susitikdavo su įvairiais kolegomis kai reikėjo parengti projektus dėl dviejų radioaktyvumo standartų. Ir tai tikrai nebuvo lengva užduotis. Ir tarp tų įprastinių to komiteto dalyvių vienas buvo ypatingai nekenčiantis moterų mokslininkus, kuris nuolat ją kritikuodavo, kritikuodavo jos pasisakymus, kurie būdavo energingi, bet ne visada sklandus. Bet jinai taip pat gavo ir labai daug paramos. Ją paremė šio komiteto pirmininkas, tai yra žinomas anglų fizikas Ernestas Rutherfordas. Jis taip pat į savo laboratoriją priimdavo dirbti moteris, jaunas merginas. Taigi laikai pradėjo keistis. Buvo priimtas sprendimas pastatyti didžiulę laboratoriją radiologijos tyrimams. Tas sprendimas priimtas 1909 metais. Tai vėliau taps Radžio institutu ir pirmasis pastatas buvo tik baigtas statyti, kai prasidėjo karas. Ir Marie jau nebegalėjo dirbti radiologijos srityje, jinai paskyrė savo darbą radiologijos e, automobilių e, įrengimui, kad būtų galima vykdyti rengeno diagnostiką. Taip pat jinai pradėjo renkti karinius gydytojus, kurie galėtų mokėti naudotis tais radiologijos aparatais, rengeno aparatais Ir paskutiniais karo metais, kai buvo jau daug tų, buvo įrengta tų radiologijos automobilių, jinai pradėjo renkti rengeno operatorės, medicinos seseris, kurios anksčiau neturėjo mokslinio pasiruošimo, neturėjo moks, kažkokių tai diplomų mokslo srityje. Ir tokiu būdu jinai pademonstravo uh, moterų potencialą dirbti su techninė įranga. Jos buvo puikios rengeno aparatų laboratorijų operatorės. Čia jūs matote Mary savo kabineto balkone. Jai 51 metai radiologijos institute. Jos įgyta patirtis siekiant tikslų, karo, medicinos rytise, ją gerokai nutolino nuo jos pirminės įprastinės mokslos ryties. Bet tai, jai tai suteikė naują pagrindą po kojom, kurio anksčiau neturėjo. 1925 metais jinai priemė kvietimą vykti į Junktinės Amerikos valstijas, kad gautų vieną radio, radiogramą iš Amerikos moterų. Ir tai buvo e, feminizmo judėjimo e, Amerikoje kontekste. Marija buvo priimta daugelyje Amerikos universitetų, koledžų. Antrą kartą jinai vyko JAV 1920 metais. Jinai prisidėjo prie Curie fondo sukūrimo 1921 metais. Dabar tai yra Curie institutas. Jam vadovavo daktaras Riegu, tai buvo radioterapijos centras ir vėžio gydimo centras. Ir Mary dėka daktaras Riegu buvo primtas į medicinos akademiją. Mary niekada nebuvo pati mokslo akademijoje išrinkta. Po kelionės į JAV Marie Curie jau uf, drąsiai naudojasi savo prestižu ir įvairius projektus už laboratorijos e, ribų vykdo. Jis ėmė dalyvauti tarptautinėme intelektinio bendravimo komitete kuris buvo įkurtas tautų sąjungoje. Tai yra JAV, atsiprašau, jungtinių tautų pirmtakė organizacija, tautų sąjunga. Jis dalyvauja kiekvienais metais, jinai tampa viceprezidentė tautų sąjungos ir tarp jos veiklos sričių jinai įsatina tarptautinių stipendijų teikimą jauniems mokslininkams ir mokslininkėms. Ir jinai daug kalba apie mokslo svarbą apskritai žmonijos pažangai. Marie Curie iki savo mirties 1934 metais buvo pačios didžiausios laboratorijos tuo laikmečiu direktori. Čia jūs matote Solvė konferencijos fizikų susitikimą 1963 metais po Marie Curie jau mirties, atsiprašau, prieš dar Marie Curie mirtį, čia matote tris moteris. Viena iš jų yra Marie Curie. Ir čia jau galima matyti, kad jau yra daugiau moterų, bet dėje dar toli gražu, dar nėra moterų ir vyrų lygybės. Po daugybės metų tarptautinėme kongrese aš dalyvavau fi, brandolinės fizikos ir aš tame kongrese pateikiau, pademonstravau šią nuotrauką savo kolegoms. Ir aš jam pasiūliau įsivaizduoti, kad dabar mes surinktumėm visus pagrindinius mokslininkus, pagrindinius sukviestus dalyvius, pranešėjus ir padarytumėm nuotrauką. Ir tikrai moterų proporcija nebūtų didesnė nei 1900. Kokie? 1982 metais. Štai tokia mano asmeninė patirtis. Aš iš savo šeimos patirties esu daug idėjų atsinešusi ir ta idėja, kad moteris yra menkesnės pagal savo galimybės nei vyrai, yra tikrai neprimtina, destabilizuojanti idėja. Aš negaliu su tuo sutikti. Ir aš norėjau tai paneigti siekdama tam tikro profesinio kelio. E, mokslininko įvaizdis, kurį man sutikė mano tėvai, suvaidino labai didžiulį vaidinį mano pačios kelyje. Mane įkvėpė mano tėvų darbas. bet tas darbas jokių būdų nebuvo kažkaip pristatytas, kad tą darbą galėtų vykdyti tik tai kažkokios išimtinės, išskirtinės asmenybės. Aš girdėjau, kai mano motina pasakojo apie savo darbą laboratorijoje ir kai pasakojo apie atradimų malonumą. Ir netgi nelabai ne, ne svarbus atradimai suteikė didžiulį džiaugsmą, tai mane labai stimuliavo, mane domino mokslas. Ir aš pradėjau domėtis tas rytimi. Kai 44 buvo išvaduotas Paryžius, aš nusprendžiau dalyvauti konkurse kad įstočiau į inžinerijos aukštąją mokyklą. Man tai atrodė labai natūralu. Lygiai taip pat, kaip ir būdamas berniukas, tą patį daryčiau. Po keturių metų aš tapau, gavau fizikos e, diplomą ir įsidarbinau nacionalinėme mokslinio tyrimų centre. Jaunų mokslininkų ir mokslininkių siekiai tame nacionalinėme mokslinio centre buvo labai skatinami, tai buvo svarbu. Bet po karo buvo tikrai labai mažai lėšų tam skiriama. Mes gavome, žinoma, tam tikrą paramą, stipendijas. Buvo profsąjungos pradėjo tada kurtis, buvo teigiama e, parama tam tikrų iškilių asmenybių ir galiausiai mes sugebėjome pasiekti gerų rezultatų. Ir toje kovoje mes pradėjome siekti lygybės tarp vyrų moterų. Nacionalinis atrankos procesas vyko, vyko komisija, nominacijos buvo teikiamos, buvo renkami tam tikri asmenys, visa tai vyko gana veiksmingai, buvo siekiama išvengti moterų diskriminavimo jų profesinės karjeros metu. Aš taip pat dirbau ir fizikos, brandomės fizikos institutė Orsė, dirbau prie akceleratoriaus modernizavimo, vadovavau mokslinių tyrimų padaliniui, taip pat ir pirmininkavau brandulės fizikos komitetui, e, mokslinio komiteto veikloje dalyvoje, dalyvavau. Ir šiandien aš galiu retrospektyviai apžvelgti visą tą situaciją ir įvertinti vieną ar kitą diskriminavimo faktą e, mano profesinėme gyvenime procentas moterų buvo 30 procentų mūsų laboratorijoje. Ir tai buvo... Tai labai skiriasi nuo kitų sričių. Devintame dešimtmetyje aš supratau ir įsisamanau, kad yra tos garsiosios stiklo lubos. Apie jas pradėta kalbėti, kalbėti vis daugiau ir daugiau. Aš buvau pakviesta mokslinio tyrimų ministro į protokolinius pietus pagerbent Lenkų delegaciją, kurie atvyko pasirašyti svarbaus susitarimo. Ir vienas iš prancūzijos mokslininkų pasakė pastabą apie moterų ir vyrų lygybės principą. Vienodą skaičių moterų ir vyrų. Aš pasižiūrėjau, apžvelgiau aplinkui, kas sėdė aplink stalą prancūzai, lenkai, aš buvau vienintelė moteris. Ir mano indėlis į tas diskusijas dėl moterų vyro e, lygybės buvo pastebėtas. Aš labai ai, aiškiai išsakiau, dėl kokios priežasties aš atvykau į, tos, į tą oficialų susitikimą. Ir jeigu dabar mes galvotume apie moterų ir, viet, ir, ir vyrų vienodą skaičių darbo vietose, tos iniciatyvos dėl vyrų moterų lygybės yra visur. Bet ypatingai tai yra svarbu mokslo srityje. Iš tiesų galime pasakyti, kad pažanga yra, jinai reali. Ir mokslas suteikė galimybę moterims e, priimti, patekti į didelės atsakomybės e, ir prestižo postus. Vis daugiau moterų yra mokslo ir technikos pozicijose. Taip pat kai kalbama apie studijų pasirinkimą. Ir moksla, technologijos ir mokslas. Daugiau vyrai renkasi, o technologijos ir, ir, ir pramonės rytis daugiau moteris. Yra skirtumai. Mes negalime sakyti, kad yra kažkoks diskriminuojantis reglamentavimas – Bet reikia stebėti visuomenę, stebėti vyrų ir moterų socializavimąsi ir kelti klausimą apie tai, kaip tai keičiasi, kokie yra pokyčiai mūsų visuomenėje. Reikėtų šiek tiek atsitraukti ir taip pat atsisakyti e, tam tikrų iš ankstinių nusistatymų, kad moterims būtų labai sunku suderinti mokslinę karjerą ir šeimos gyvenimą. Nes realybė tikrai to neįrodino, ne, nepatvirtina to sunkumo. Jeigu pasižiūrėčiau, kas yra vis didėja reikalavimai judumo, profesionalumo, konkurencingumo prasme ir tai vis dėlto verčia viską tar, verčia tarsi žingsti, žengti žingsnį atgal, tai sukelia tam tikrą re, regresiją. Ir vėlgi iškyla labai aštriai moterų ir vyrų lygybės problema. Anksčiau su ankstesniais ministrais mokslinio tyrimų dalyvavau tuose oficialiuose pusryčiuose ir mes bandėme kalbėtis tą temą, kaip reikėtų ieškoti daugiau mokslininkų, moterų, kaip būtų galima užimti vieną ar kitą postą moterims. Ir aš leidau savo padaryti e, pastabą, kad Jeigu norime kovoti už moterų ir vyrų lygybę, turime tą problemą kelti labai aiškiai ir aštriai. Ir toj komisijai dalyvavo nemažai moterų, taip pat ir keli vyrai, kurie pritarė mano išsakytai pastabai. Tai nėra kažkoks tvarus reikalas įsitvirtinęs visiems laikam. Mes turime remtis Marie Curie patirtimi ir jos pavyzdžių, kaip galima atrasti tą tinkamą pusiausvyrą tarp mokslininkės karjeros ir šeimos gyvenimo. Galima sakyti, kad Marie Curie uh, e, paukojo savo gyvenimo mokslui, bet taip pat jinai turi ir šeimą. Aš taip pat daug laiko skyriau e, moksliniam gyvenimui, nes man patiko mokslas, bet visas gyvenimas neapsiribojo tik tai laboratorija. Tai reikėtų taip pat žvelgti ir į platesnį kontekstą. Kiek jaunų žmonių renkasi mokslą? Reikėtų apie tai plačiai kalbėti, reikėtų kelti klausimus. Nereikėtų painioti mokslininko ir vadybininko. Ir mokslas tikrai nėra tas rytis, kuris teikia didžiulės pajamas, tai yra faktas. Bet jeigu kalbėtumėm plačiau, mokslo įvaizdis, kuris yra dabar, jis nepakankamai prisideda prie to, kad mokslos rytis taptų patraukliai jauniems, kaip tik atitolina jaunimą mokslo kultūrinis, emancipacinis vaidmuo yra labai svarbus. Taip pat jis turi ir praktinį vaidmenį. Nepamirškime tech, technologijų pažangos, ekologijos, tam tikros spaudimo, konkurencijos, bet visą tai turi ribas. Mes turime mokymo programas įtraukti mokslinę kultūrą. Tai būtų pozityvus dalykas, kuris leistų siekti moterų ir vytų lygybės. Reikėtų daugiau mokslo įtraukti į suaugusiųjų švietimą ir gyvenimą. Taip pat reikėtų galvoti ir apie pažangą siekiant vyrų ir moterų lygybės rytyje. Negalima supriešinti vyrų ir moterų. Argi netėjo laikas? Įvertinti tai, kad moterų dominavimas tam tikrose srityse gali būti teigiamas dalykas. Taip pat reikėtų atsižvelgti ir į moterų elgesį, į moterų karjerą, o ne į vyrų. Galbūt vertėtų pasakyti, kad vyrai dabar yra mažiau pasirengę prisimti nauja, naujas atsakomybos rytis, nei moteris. Manau, kad moteris yra labiau pasirengusios prisimti naujas atsakomybės rytis įvairovė, kalbant apie moterų ir vyrų lygybę, yra svarbus dalykas, bet čia mes nekalbame apie vyrų ir moterų įvairovę. Moterų ir vyrų lygybė, vienodas jų skaičius nereiškia, kad mes bandome kažkaip um, suvienodinti, panaikinti įvairovę. Bet man atrodo, kad prieisime kažkokį posūkio tašką. Mes turime iš naujo permastyti mūsų tikslus, įvertinant bendruosius sunkumus. Dabar reikia, tie sunkumai turbūt dabar paaiškina tą sulėtėjimą, e, judėjimo, kuris kovojo už vyrų ir moterų lygybę. Mes turime plačiau mąstyti, pagalvoti, kaip toliau vystysis mūsų visuomenė, sprendžiant labai vairias problemas. Mes dar neišnaudojame vis, visų galimybių žmonijos pažangos rytyje. Dėkuoju. I'm going to Dabar aš pasinaudosiu savo moder moderatorės teisėmis, nes e, mane informavo apie tai, kad kadangi šiek tiek turime laiko, galime galbūt užduoti klausimų ir tikėtis atsakymų iš jūsų, jeigu jūs sutinkate. Ir kaip moderatorė, aš užduosiu pirmąjį klausimą. Garbės daktarė, ar jūs esate feministė? Taip, man prireikė laiko, kad aš tapčiau feministė, nes man toks susidaro įspūdis, kai aš buvau jūsų amžiaus, aš maniau, kad viskas gerai. Aš net negalėjau įsivaizduoti, kad egzistuoja tokia problema. Taigi, ar norėtumėte, ką nors pasakyti šiandienos jaunoms moterims, kurios nemano, kad problema egzistuoja. Aš manau, kad dabar yra neįmanoma nepamatyti tos problemos. Nes kiek dirba moterų? Daugiau dirba moterų, bet pažvelkime, kas vyksta ir galime apibendrinti situaciją laiko perspektyvoje ir pažiūrėti, ar situacija gerėja ar ne. Taigi netgi ši nuotrauka Solvė įmonės tarybos e, nuotrauka ir ankstesnė ir vėlesnė, vertinant skaičius vyrų ir moterų. Ir jeigu dabar, pavyzdžiui, mes susitiktumėme tokioje taryboje, čiagi Solvė pastatas yra visai šalia, 200 metrų nuo parlamento pastato, taigi jeigu mums reiktų uh, sušaukti tą pačią tarybą, reiškia įmonės tarybą, ar su, sušaukti tuos svarbiausius mokslininkus. Kaip atrodytų šiandieninė tokia nuotrauka? Moterys. Taip dirba mokslo akademijoje, skaičius auga tokių moterų dirbančių mokslo akademijoje, tai yra puiku. Tačiau prireikia laiko tokiems dalykams o Nobelio mokslo premijos, kaip kokia situacija yra šioje srityje. Mokslo Nobelio premijos irgi čia situacija šiek tiek gerėja, bet šalia to šiandien Nobelio premija nėra pats svarbiausias dalykas situacijai vertinti mokslo srityje, nes mokslas dabar yra kitoks nei anksčiau, daugiau kolektyvinio darbo įeina į mokslą. Nobelio premijos komitetui labai sudėtinga parinkti vieną, du ar kelis asmenis, nes e, paprastai darbas dirba kolektyviniu pagrindu. Daug žmonių prisideda prie vieno ar kito darbo. Taigi reikia įvertinti tą realų darbą ir kas prie jo prisidėjo pavienių asmenų darbą, bet ir realų komandinį darbą, realų bendradarbiavimo vaisių. Man atrodo, kad ponė Sladovska Kiury buvo pabėgėlė faktiškai, ar ne taip. Vieniša mama, taip pat mokslininkė, lyderė ir pavyzdys, sėkmės pavyzdys, verslininkė, inovatorė ir taip pat e, žmogus, kuris įkvėpė kitas, kitas moteris, įkvėpė jas siekti švietimo ir susirasti darbo. Tai yra tiesiog sektinas pavyzdys. Ką Jūs apie tai manote? Gal būtų klausimų iš auditorijos? Puikia galimybė dabar užduoti klausimą jos giminaitį ir palikoniai. Prisistatykite pirmiausia. Labadiena. Silvija Loder, žurnalistė iš Čekijos, dirbu Respekt savaitraštyje. E, buvo labai malonu, dėkoju Jums už tai, turiu klausimą dėl to, ką Jūs sakėte, būtent, kad vėliau supratote savo karjeroje, kad su Jumis nebuvo tinkamai elgiamasi, kad tos diskriminacijos buvo Jūsų atžvilgiu. Kas Jums padėjo tai suprasti? Uh, ar pasikeitė pati visuomenė, kas padėjo jums įvertinti savo karjerą šiek tiek kitaip, iš kitos perspektyvos. Problema buvo štai kokia. Per pirmąją savo karjeros pusę, išskirius kelis metus po karo, viskas klostėsi labai greitai po karo viskas buvo mums atvira. Gal buvo šiek tiek tokių skirtumų, bet aš galėjau daryti viską, ką norėjau. Man nesusidarė įspūdis, kad aš kažko negaliu daryti, kad ne, neturiu teisės kažko imtis. Viskas buvo įmanoma. Kai prieš 40 metų staiga sulėtėjo tie procesai ir pasidarė sudėtingiau viską daryti. Reikėjo derinti įvairias sąlygas, kad būtų galima pasiekti vieno ar kito tikslo. Reikėjo kitaip viską ruošti ir tokių žmonių buvo daugiau. Kaip? Ir žmonės pradėjo apie tai kalbėti, apie paritetą. Taip vyko ir kitur politikoje, pavyzdžiui, Prancūzijoje tai buvo akivaizdžiau negu moksle. Jeigu pažvelgsime į parlamentą Prancūzijoje, moterų skaičius buvo ypatingai mažas. Moksle, kaip sakiau, mes sudarėme beveik 30 procentų. Vėliau Aš ėmiau vertinti ir kitus klausimus. Ir šiaip vertinus bendresnį informaciją, aš pamačiau, kad yra problemų. Ar dar kas nors nori paklausti? Nesikuklinkite. O ką pasakytumėte apie tai, kaip atrodo mokslas? Jūs kalbėjote apie tai, kaip atrodo mokslas ir kaip žmo, jauni žmonės sunkiau yra įtraukiami į mokslą. Aš norėčiau vieną dalyką pasakyti. Kai po, iškart po karo 20 metų man buvo labai neramu dėl to, kad gali vėl kilti karas. Man tai buvo pagrindinė problema. Ir ne tik Prancūzijai, bet gal jūs tai aišku neprisimenate, dauguma jūsų, bet buvo laikas, kai vėl galėjo kilti atominis karas, branduolinis karas – O kiti klausimai, taip, jie buvo rimti, bet jie nebuvo pirmos būtinybės. Ir pasaulis, rydienos pasaulis nėra aiškus, nėra akivaizdus. Ir mokslo, koks yra mokslo įvaizdis, būtent bandome pritraukti jaunus žmonės į mokslą. Bet kitas klausimas, kiek pinigų tai, kai, tai kai, kainuoja. Pavyzdžiui, jauni žmonės lankosi laboratorijose. Ir jauni berniukai, mergaitės 14 metų amžiaus, kurie labai susidomėja. Ir pirmas klausimas mokslininkų štai koks. Kiek uždirbsi iš to? Aš nesu įsitikinusi, na bent jau, nemanau, kad mokslas e, dabar pagal žiūrėjau kiuri tradiciją. Pati ta idėja, kad mokslas yra kuriamas ištisų šimtmečius ir kuriamas tas paveldas, mokslo paveldas – Ir tai visai žmonijai nėra taip, kad vienas mokslas geresnis už kitą, nes ten, tarkim, vienur ar kitur pasiekta sėkmės ir kad dabar, tarkim, įmanoma su tuo tą produktą pateikti į rinką. Ir tai yra tos idėjos, kurios svarbios visiems vyrams ir moterims. Man atrodo, tai turėtų paskatinti jaunus žmonės e, siekti mokslo. Jūs sakėte, kad tai yra ir atradimo džiaugsmas. Taip. Mano mama, kalbėdama ir kreipdamasi jaunus žmonės prieš karą, ji aiškino, kad mokslas, moksliniai tyrimai, tai kaip yra tai, kai reikia kaž... nuspręsti, kas gerai, kas negerai. Ir tai yra taip pat tas džiaugsmo potyris, galimybė surasti sprendimą nepaisant visų sunkumų. Ir tai suteikia džiaugsmo ir tas rezultatas suteikia džiaugsmo, nors tai nedidelis išradimas, bet vis tiek tai yra išradimas, tai yra atradimas ir tų mažų tokių išradimų visame pasaulyje yra labai daug. Taigi jūs sakote, kad tai iš tiesų skatintinas dalykas, kad to galima paskatinti ir kaip būtų galima uh, paskatinti jaunus žmonės, berniukus ir mergaitės. Taip, kai kalbėsi su jaunais žmonėmis, tai visuomet atrodo, kad jie tave supranta. Jie nešaudo varnų. Jie laukia ir klausosi to, ką tu sakai. Ir buvo nemažai atvejų, kad bet na, man susidaro įspūdis, kad tai jauniems žmonėms gali suteikti noro ir supratimo, kad jie gali tą padaryti ir to pasiekti. Ir reikia, na, tuos žmonės kažkaip paskatinti. Ir atsiprašau dėl savo anglų kalbos. <laughs> Maybe I turn to French. It's easier yes. for me. <laughs> this, of course, this isn't discussing. So even if. Taigi, jeigu būtų galima paskatinti jaunų žmonę žaisti su mokslu, imtis mokslo, tokiu būdu mes išspręstumėme sisteminę diskriminaciją prieš moteris. E, moteris lyderės tose sektoriuose, kuriuose dominuoja vyrai. Ir kieno jūsų manimu tai yra darbas. Ir prancūziškai galite irgi atsakyti. Tai aš prancūziškai atsakysiu. Man atrodo, kad vertinant tam tikrus visuomenės veikatos sektorius, tarkim, mes matome pavyzdžių ne tiek fundamentalių mokslinių tyrimų srityje, bet visame tame darbe matome, kad yra daug moterų, daug organizacijų, kur tikrai yra pasitelkiama moterų patirtis. Taigi visuomet, na, tai nėra bendra situacija, ne, tai nėra bendra situacija, bet tai kaip būtų galima imtis tos atsakomybės. Tai, mano manimu, yra sveikintinas dalykas. Nes akivaizdu, kad elgiam, elgesio skirtumų egzistuoja. Vyrai moterys elgesi skirtingai tam tikrose strityse. Taigi reikia moteris labiau pasiti, versti moteris pasitikėti labiau savimi, suteikti joms daugiau galių, bet tai nėra pakankama priežastis ignoruoti tai, kad jos irgi turi kvesionuoti savo pajėgumus ir galimybės. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad nereikia stengtis daryti taip, kaip tai daro vyrai, nes nu, tuomet visuomenė nebus tokia, kokios mes siekiame dalis jų privalumų, mes juos galime perimti, bet yra galybė trūkumų, kurių mes nenorime iš vyrų perimti. Taigi aš manau, kad mes turime labiau įkvėpti pasitikėjimą mergaitėms pačiom savimi ir taip pat, kad jos rastų drąsos ir narsos kvestionuoti, ar aš, ar, gal, ar ji gali vieno ar kito dalyko imtis. Tai yra labai svarbu, kalbant apie atsakingų postų paskirstimą. Taigi, tiek daug atvertų kelių, iššūkių ir jums, moterims, mūsų kaip lyderių ir sektinų pavyzdžių. Mes taip esame sektini pavyzdžiai, galintys įkvėpti jaunas mergaitės ir berniukus imtis mokslo. Taigi dėkoju už labai įkvepiantį, provokatyvų, provokuojantį pasisakymą ir labai savalaikį pasisakymą. šiame svarbiame renginyje, minint Tarptautinę moters dieną. Ir aš norėčiau pasveikinti garbės daktarę Hélène Langevin Joliot. Uh, now we actually have uh, panel, who I will invite to join me. E, pakviesiu kitus kalbėtojus, kurie prisijungs prie manęs prezidiume. I understand that it's... I'll introduce you as you come up. Pristatysiu jūs, kai jūs čia ateisite. Ana Koraca Bild, kuri yra EPP frakcijos koordinatoriaus pavaduotoja ir moterų teisų ir lyčių lygybės komiteto narė Jolanta Rengardė, mokslinio tyrimų ir statistikos programų koordinatorė, Europos lyčių lygybės instituto darbuotoja ir e, nedėlis programos pakeitimas nedidelis pakeitimas. Sibil Basar pas mus šiandien yra CDF Monaliza programos vyriausiai redaktorė. Šiokie tokie pokyčiai, bet manau, kad kokybė tikrai bus tokia pat puikiai. Šiek tiek dėl tvarkos. So, all right, you're going to join us for a panel. Yes, what an honor. Pasilikite su mumis toliau. Toliau. Pensijų dydžio skirtumai. Lyties pagrindo. Statistika neseniai pateikta pranešime, apie kurį sukasi nemažai šios savaitės įvykių. Tai yra pranešimas apie, urtasam pranešimas apie vyrų ir moterų lygybę Europos Sąjungoje. Ir statistika yra tokia. Skirtumai atlyginimų tarp morų ir vyrų ir moterų. Moterų, moteris gauna 40 procentų tos pensijos palyginti su vyrais, kai jos išeina į pensiją. Žinoma, priežastys yra įvairios ir pakalbėsime šiek tiek apie tai. Manau, kad iš tikrųjų būtų tinkama, jeigu jūs, e, ponia Reingardė, pradėtumėte, kadangi jūs galite išdėsti pagrindus, papasakoti, koks yra tas landšaftas ir po to e, galėtume prasmingiau apie šią temą kalbėti turbūt toliau. Labas, laba diena. Noriu padėkoti pirmiausia organizatoriams už galimybę kalb... pakalbėti šią temą. Aš pati nesu visiškai e, e, ekspertė pensijų ir socialinės politikos srityje, bet esu labiau patyrusi dirbant lyčių lygybės klausimais. Vertinant įvairius duomenis ir statistiką, apie, vertinant kaip veikia pensijų sistemos ES, aiškiai galima pamatyti tam tikras aiškiai matomas tendencijas, ypač kai kalbame apie lyčių lygybės klausimus. Man e, pensijų skirtumai tarp lyčių aiškiausiai rodo tą lyčių neligybės kumulacinį efektą, tą efektą, su kurio susiduria moteris visą savo gyvenimą. Ir po to tai yra įvairių pensijų sistem, sistemų ir bruožų taikomų įvairiose srityse rezultatas taip pat. Lyčių pensijų skirtumai yra geriausias pavyzdys, kaip baudžiamas, baudžiama matinystė, priežiūra naujų kartų auginimo, o toms moteriams, kurios, kurios neturi vaikų, tai yra žmonos nuobauda. Tai yra tie metai, kuriuos moteris praleidžia namie, besirūpinama savo vyru, šeimos nariais. Lyčių pensijų skirtumai yra ne tik pagristi lytimi. Tai yra susidarančių neligybių problema. Bent kelios ašys čia susiduria. Tai yra lytis ir amžius. Ir galima pridėti čia ir kitų kategorijų. Aišku, neturime labai daug duomenų apie tai, tačiau jeigu pridėsim, tai pridėsime etniškumo dimensiją, kai kurias kitas, pavyzdžiui, neįgalumo, gali būti, kad pamatysime dar įdomesnį tam tikrą prasme vaizdą. E, tai yra dar sudėtingesnį vaizdą. Lyčių pensijų spraga yra. Ir jau yra esančios neligybės rezultatas, bet tai yra taip pat ir priežastis kitoms neligybėms atsirasti e, moteriams vyresnėme amžiuje. Tai gali būti priežastis ir kitoms socialinėms problemams, pavyzdžiui, skurdui, materialiniam skurdui, blogoms būsto sąlygoms, blogai sveikatai, informacijos trūkumai ir kiti dalykai, kurie susijęs su ekonominė priklausomybė, pavyzdžiui, smurtas prieš moteris maža pensija ir nepakankami ekonominiai ištekliai pasitraukti nuo smurtingo santykio. Būtent tai ir yra sudėtinga ta situacija. Ši problema turi daug veidų, apie kuriuos šiandien reikia kalbėti. Čia, šioje salėje, e, dauguma jūs esate jaunos ir jūs gal galite pagalvoti, kam dabar kalbėti apie pensijas. Tačiau Jeigu viską priimsime taip, kaip yra ir kritiškai nevertinsime, tai rytoj gali būti per vėlų, nes kai mes pasieksime pensinį amžių, būsime tos, kurios susidurs tokiamis e, dabartinėmis problemomis. Pensijų spraga sudaro šiandien 40 procentų, atlyginimų spraga yra 16 procentų, metinių pajamų spraga yra 23 procentai tai nėra tiesiog neryšio tarp šių dviejų reiškinių, tai yra daug sudėtingiau. Ir nebūtinai visose šalise neličių neligybė darbo rinkoje veda prie pensijų skirtumams. Galiu pateikti pavyzdžių. Estija turi didžiausią, e, vieną didžiausių atlyginimų spragų e, skirtumų, tačiau mažiausią pensijų skirtumą. Taigi nėra viskas taip paprasta. Kai kuriais atvejais tas spraga skirtumas vaidina vis svarbu vaidmenį, tačiau ne Aistija, ne Estijoje, nes pensija labiau pagrįsta e, stažu, o ne pajamomis. Tuomet situacija nėra tokia bloga, o vidurio rytų Europos šalise situacija yra e, statistiškai tokia, kad e, stažas, darbo stažas suvaidina daug didesnį vaidmenį apskaičiuojant pensiją. Ir tuomet situacija yra geresnė. Tačiau greitai viskas pasiteiks, nes nuo 12 metų daugelis ES šalių įvykdė svarbes pensijų reformas. Ir Estija pasimatys skirtumų e, ir pokyčių. Kokios yra svarbiausios priežastys? Paminėsiu tris svarbiausias priežastys susijusios su pensijų skirtumais. Pirmiausia, užimtumo mastas ir e, darbo stažo trukmė. Pirmiausia, užimtumas moterų yra mažesnis 10-11 procentų. Jeigu pažvelgsime į užimtumo lygį prieš pensinėme amžiuje, tai skirtumas padidėja moterų nenaudai. Dar yra kita statistika, kuri rodo, kad 6 milijonai mažos kvalifikacijos moterų Europoje niekada nedirba už atlyginimą. Kitos dar 5 milijonų e, turinčios vidutinės kvalifikaciją taip pat niekada nedirbo. Maždaug toks pats moterų skaičius dirbo 10, prieš 10 ar daugiau kaip prieš 10 metų. Tai yra skaičiai kurie sudarytų kelias nedėlės Europos šalis. Tai yra tiek žmonių, kurie nedirbo arba dirbo labai seniai. Galime pradėti gal kalbėti, galvoti, kokį poveikį tai turės tiems žmonėms, kai jie pasieks pensinį amžių. Dar vienas dalykas. Vyrai įgauna statusą, kai patenka į darbo rinką ir per savo gyvenimą jie stiprėja darbo rinkoje. Ir prieš pensiją jie dažniausiai turi aukštesnius postus, didesnės pajamas, o moterų atžvilgių taip nėra, nes, kaip minėjau, užimtumas prieš išeinant pensiją sumažėja, neaktyvumas sumažė, padidėja, moterų skaičius, kurios niekada nedirbo, yra gana nemenkas. Tokį užimtumo tendencijos rodo, kad e, moteris turės mokėti kažką, kažkokią tam tikrą kainą, kai jos išeis pensiją. Jeigu pažvelgsime į darbo stažą, tai aišku, jų situacija yra prastesnė, nes e, vyrai dažnai dirba ilgiau negu moteris. Tai yra viena svarbiausių atlyg... pensijų skirtumo priežasčių. Tačiau darbo stažas ir karjera yra skirtingi dalykai. Moterų atveju tai yra įvairių pertraukių jų darbo metu ir tai taip pat e, turi poveikį pensijų teisėms. Vėlgi, ne darbinio gyvenimo trukmė svarbu, nes jeigu esi vaiko auginimo atostogose, vis tiek dar esi e, kaip ir e, darbinis gyvenimas tavo tęsiasi, bet iš tikrųjų aktualiai dirbti metai yra svarbiau. Tokiose šalise moteris, kurios dabar yra pensijos, jų vidutinė darbo trukmė yra tik šešeri metai. Įsivaizduokime, kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, Portugalijoje, tas skaičius yra netoli 40 metų, tai skirtumai Europoje yra gana dideli. Vidurio ir rytų Europoje, pavyzdžiui, moterų stažo trukmė yra dažnai ilgesnė negu kitose Europos šalise. Kitas svarbus veiksnys yra tai, kad moteris mažiau valandų praleidžia dirbdamos mokamą darbą. Aš nenoriu pasakyti, kad jos dirba mažiau ar trumpiau, nes iš tikrųjų jos dirba ilgiau, jeigu atsižvelgsime ir į neapmokamą darbą. Tačiau apmokamo darbo valandų skaičius yra mažesnis ir e, daug moterų dirba dalį etato. Ir tai yra problema, nes nemokamas darbas priežiūros darbas, kurį moteris atlieka vidutiniškai keturis kartus daugiau negu vyrai, jis nėra apskaitomas, nei apskaičiuojant pensijas daugelį šalių ir dažnai net įtraukiamas apskaičiuojant ekonomiką, jis neįtraukiamas skaičiuojant BVP, tas darbas nėra pripažįstamas iš vis. Tai yra viena iš didelių problemų taip pat. Na ir be to dar yra tas atlyginimų skirtumas, kuris turi poveikį, bet nebūtinai nulėmė 100 procentų pensijų skirtumas. skirtumus. Kokios yra atlyginimų skirtumų priežastis? Jos yra labai įvairios. Vertikalus ir horizontalus agregavimas yra viena priežasčių ir tas faktas, kad moteris dažniau dirba net visą darbo dieną, ir tokiu būdu taip pat ir neturi karjeros galimybių, tokių kaip dirbant visą darbo dieną. Aš minėjau, kad daug šalių neseniai gyventina įvairias pensijų reformas. Nuo 2012 metų detaliai galbūt apie tas reformas nekalbėsiu, tačiau norėčiau paminėti vieną dalyką. Labai svarbu, galvojant apie pensijų reformas ir negalvoti apie jas izoliuotai ir ne tik apie tas formulės, kokios pensijų sistemos bus naudojamos, ar kas nors bus pagrista individualizuotai, ar vertinant šeimos situaciją. Pensijų sistemą reikia siekti su kita politika, pavyzdžiui, užimtumo politika, privataus ir darbo gyvenimo politika, nes Pensijų skirtumai neturi būti supranti taip siaurai, reikia viską siekti su kitomis socialinio gyvenimo sritimis, kaip jau minėjau. Todėl turime galvoti segregacijos atžvilgių švietimo ir darbo rinkos prasme. Pavyzdžiui, vyrai nenori rinktis tam tikrų profesijų, kokia yra priežastis, Nes tai yra vienas iš atlyginimų skirtumų e, veiksnių, ką daryti su e, rūpybos darbu, neatlyginamu darbu, kaip skatinti vyrus užsiimti priežiūrą, kaip pasidarinti labiau sažiningiau tas, tuos vaidmenis priežiūros darbe. Toks būtų mano paskutinis palinkėjimas ir aš esu pasirengus, aišku, atsakyti jūsų klausimus. Um, hear from the other panelists. Um, I would definitely also throw in there that in these uh, male dominated sectors, the ones that I'm trying to get women and girls into, there is no pay gap. Klausimą reikėtų kelti turbūt apie vaidmenį moterų Taip pat kitas yra elementais, kad moteris gyvena ilgiau. Ir gali atsitikti taip, kai pasieksime pensinį amžių, neturėsime už ką gyventi toliau. O moteris gyvena ilgiau vidutiniškai nei vyrai. Žinau, kad jūs turite savo ypatingą nuomonę šią temą ir gal galėtumėt e, pasidalinti savo idėjomis. Ačiū šiandien. Jolanta sakė viską, pasakė, kai kalbam apie analizę, apskritai analizė išsami. Puikiai ją pateikėte. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad e, Lyčių lygybės institutas tikrai dirba labai svarbu darbą. Mes jį labai vertiname e, Europos parlamente, vertiname jūsų darbą. Tai leidžia mums gauti daugiau informacijos. Man labai malonu buvo sėdėti prie vieno stalo su jumis. Elen, jūs esate įkvėpimo šaltinis, aš jumis žaviuosi, dėkoju jums, kad esate čia. Iš tiesų, trijų dienų turime renginį ir dėja reikia pripažinti, kad mums dar reikia labai daug nuveikti, kad ekonomiškai įgalintume moteris. Tai, tai yra susijęs apskritai laisvę. Man buvo malonu, kad jūs paminėjote tą klausimą, kuris susijęs su smurtu prieš moteris. Ekonominis nepriklausomumas moteriai yra viena iš būtinų sąlygų, kad jinai galėtų rinktis, kad jinai nebūtų priklausoma nuo savo vyro ar partnerio. Kodėl pensijų skirtumas taip pat yra svarbus? Nes ta, kai tapsime senesnės, būsime, gyvensime skurdžiau, sakote, kad moteris gyvena ilgiau nei vyrai, ir kai pasieksime pensinį amžių, būtent tada tapsime labiau ekonomiškai priklausomos. Pensijų skirtumas yra dvigubai didesnis negu užmokesčio skirtumas ir būtent tuomet reikės dar daugiau galių e, moterims. Būtent todėl yra labai svarbu spręsti šias problemas. Ir tos problemos yra svarbios, aktualios. Ką turėtume daryti? Aš e, nesileisiu analizę, nes jau jūs patikite analizę. Europos prante mes parengėme pranešimą apie pensijų skirtumą tarp vyrų ir moterų. Kodėl sprendžiame šį klausimą Europos lygių? Tokie žmonės kaip aš, kurie labai tiki subsidiarumu ir kad socialiniai klausimai, mokesčių mokėtojų pinigai, pensijų politika yra nacionalinės kompetencijos dalykas, bet priežastis yra tokia, kad kad tai yra tokia svarbi problema, apskritai kalbant apie lyčių lygybę kad mes turime iškelti šią problemą, aiškiai pasakyti, kad tai yra nepriimtina, turime didinti informatumą, turime sutelkti jėgas ir daryti spaudimą valstybėms narėms, pateikti aiškes konkrečias rekomendacijas, reikia prisimti žymiai daugiau atsakomybės, daugiau nuveikti. Praėjusį kartą, kai taryba ėmėsi šio klausimo, buvo 2015 metai. Visose valstybėse narise yra ši problema, žinoma, yra tam tikrų skirtumų. Bet visose valstybėse narise egzistuoja didžiulis pensijų skirtumas tarp vyrų ir moterų. Socialinės apsaugos sistemos labai skiriasi tarp valstybių narių ir Europos lygių mes turime pademonstruoti solidarumą tų valstybių narių ar moterų atžvilgių, kurių gyvenimas yra sunkesnis. Taip pat turime skatinti prieigą moterims prie visų darbo rinkos sektorių, taip pat ir prieiga į e, apmokamas darbo vietas, inovacijos, technologijos, mokslas, pramušti, pralaužti tas stiklo lubas, nes tai yra neprimtina. Moteris taip pat turi turėti galimybę įžengti tas rytis, dirbti juose. Tai turėtų būti grindžiama laisvų pasirinkimu ir turime suteikti moterims galimybės tai daryti. Paremti jas, suteikti tam tikrą e, mokymą, patarimus, rekomendacijas, teikti pavyzdį, kad moteriai žinotų, kad jos galėtų visose sektoriuose siekti karjerus, kad jos gali prašyti didesnio atlyginimo, dėrėtis dėl didesnės pensijos. Nėra savaime suprantama, kad mes galėtume tai padaryti, e, moteris galėtų tai padaryti taip, kaip vyrai tai daro. Aš esu verslininkė, esu įkūrusi dvi įmonės, iš tiesų tris, trim įmonėm dalyvauju, vadovauju prieš tai, kol pradėjau parlamentarės darbą. Ir Švedijoje kuri viena yra iš pavyzdinių šalių, kur lyčių lygybės ar pensijų ar užmokesčio skirtumas yra visiškai neprimtini dalykai. Bet mano požiūrė vis tiek yra didžiuliai skirtumai, skilimas mentaliteto prasme. Moterys saugiai jaučiasi valstybinėme sektoriuje. Jos ten jaučiasi saugiau negu pačios imdamosi verslo. Dabar, žinoma, viskas keičiasi, keičiasi, keičiasi sparčiai, bet išlieka dar ta problema. Moteris bijo imtis rizikos, nes jos neturi tokių pačių garantijų, tokio paties saugumo, socialinės apsaugos. Taip pat yra skirtumai tarp uh, darbo ir šeimos gyvenimo suderimo tarp vyrų ir moterų. Skiriasi tiek mentalitetas, tiek įstatymai tarp valstybių narių. Ir mes ES lygių dirbame prie labai svarbaus prieštaringo pranešimo, tai yra gyvenimo ir, atsiprašau, šeimos gyvenimo ir darbo suderimas. Taip pat kitas dalykas - motinystės e, atostogų direktyva, bet ją reikėtų vadinti tėvystės atostogų mm, direktyva. Tai turėtų vykti nacionaliniu lygiu, ne Europos lygiu. Bet mes, yra daug, aišku, nesutarimo, bet visi sutinkame su tuo, kad reikia žymiai daugiau nuveikti, kad galėtume normalizuoti padėtį tiek teis, teisės aktų prasme, tiek kultūros prasme. Vyrai ir moteris turėtų bendrai dalintis atsakomybę už šeimą, vaikus ir namų ūkį. Ir tai yra labai susijęs su pensijų klausimu. Moteris žymiai dažniau turi pertraukti savo karjerą lyginant su vyrais ir daž, dažniau jos renkasi darbą nepilną darbo dieną, nes tai, tai suteikia joms daugiau lankstumo, bet už tai turi sumokėti savo kainą, tuomet, kai ateina pensinis amžius. Turėtų būti laisvas pasirinkimas, ką moteris nori rinktis, ką nori, ką nori, nori dalyti. Bet reikia valstybės narės spausti, kad jos suteiktų vienodas galimybės moterims visoje darbo rinkoje, visose profesinės karjeros rytise ir kad tai nesivaigtų tuo, kad jos gauna mažesnę pensiją. Baigsiu jau, nes laukiu diskusijų, taip pat noriu išklausyti ir mūsų kitos pranešėjos Sibilės pranešimo. Aš tik noriu susijęti su to, ką jūs, Helena, kalbėjote. Kalbame apie moterų įgalinimą, pasitikėjimą jomis, kad moteris nekopijuotų vyrų, nesistengtų vytis vyrų ar būti tokios kaip vyrai. Keistas dalykas net apie tai kalbėti. Senųjų laikų feminizmas, na, moteris turėtų būti šiuolaikiška siekdama savo tikslių. Jinai turi būti įgalinta ekonomiškai, kad galėtų, kad galėtų būti savimi. Jaunos moteris galbūt net nemano, kad tai yra problema, bet nesu to tikra. Jaunos moteris žino apie šią problemą, suvokia ją, kad mes turime kovoti, sutelkti savo pajėgas, paremti vieną kitą, kad galėtumėm e, pralaužti tas stiklo lubas. Nereikia kažkokio, pa, kažkokio pavyzdžių remtis būti gera feministė ar feministų, reikia tiesiog būti savimi, tai yra svarbiausia. Dėkuoju. So I'm, I'm really... Kągi, aš puikiai suprantu kad tai šiek tiek trikdanti tema, kai mes e, skurdą pasaulyje vertiname moteriškų vaizdų, būtent matome moterį dirbančią laukus Afrikoje. Bet mes nematome skurdo veido Europoje kaip moteriško veido. Bet dėja, tai irgi taip yra. Ir kaip jūs sakėte, kuo esi vyresnė, tuo neturtingesnė tampi. Uh, Tai kaip yra su tuo įvaizdžiu? Ir e, tomis diskusijomis, e, kurių mes vengėme, prisibijome. Ir tos diskusijos apie žiniasklaidos įvaizdį ir kaip mes galime spręsti tą temą ir kažkaip sveikai ir plačiai apie tai padiskutuoti, ko mums trūksta jūsų manimų, ką mes galėtume padaryti Sibilę. Kągi, tas žurnalas, kuriam aš dirbu, tai yra televizijos žurnalas, televizijos programa jau veikia 30 metų. Mes kalbame apie moterų padėtį. Ir per tą 30 metų daug kas pasikeitė skurdo prasme. Kai pradėjome tą laidą, e, buvo rodomas toks, tokia nuotrauka, vaizdas, būtent e, lyg skurdas yra būdingas tik senesniems žmonės, žmonė, žmonėms, e, tai gal buvo būdinga po karo. Ir įdomu buvo dabar išgirsti tai, ką jūs sakėte. Būtent mes puikiai žinome, kad pagyvenusios moterys, tarkim, po karo tikrai labai smarkiai nukentėjo. Ir dabar mes irgi panašius dalykus matome. Ir aš norėčiau iškelti štai kokį klausimą moterys per savo gyvenimo tam tikrus etapus. Tarkim, pakelkite ranką tos, kurios gauna savo asmeninę pensiją. Man, pavyzdžiui, tai niekuomet nebuvo tai problema. Aš iš vis nieko net negalvojau apie pensiją, bet aišku, senstant reikia apie tai mąstyti ir čia kyla tas klausimas, kuris yra labai akivaizdus, būtent skurdas įgauna moterišką veidą ir ne tik vyresnės moters veidą. Matom ir jaunas moteris kenčiančias nuo skurdo. Ir ta baby boom karta, tai yra žmonės, kurie gimė nuo gimė 70, apie 70-uosius metus, 80-ąjame dešimtmetyje, 60-ąjame dešimtmetyje. 60 E, tuomet, aišku, labai smarkiai augo gyventojų skaičius, gimstamumas buvo didelis ir turime suprasti, kad valstybės nepakaks tam, kad ji aprūpintų tave pensiją, reikia daugiau. Ir mes savo laidose rodėme, kad moterys, viduriniosios klasės moterys, ištikėjusios moterys dažniausiai pasilikdavo namuose, rūpindavosi šeima ir vaikais ir Vokietijoje, kas trečia santoka baigėsi ištuoka ir galiausiai tos moterys pasilieka vienos, jos turi savimi pasirūpinti. Ir, kaip sakė kolegės anksčiau, tokios moterys negauna gerai, dar, gerai apmokamo darbo, dirba nepilno etatų, jos negali sutaupyti savo e, ateičiai ir panašiai. Taigi, Aš manau, kad labai svarbu, kad vyrai mums, aišku, suteiktų tas galimybės, bet yra ir kita medalio pusė, būtent ta, kad moterys turi geriau suprasti apie savo situaciją. Mes turime nuo jaunų dienų pradėti apie, su moterimis kalbėti apie tai, kaip reiks gyventi, kai, kai tu pasensi ir, ir panašiai. Turime, dažnai mes matome, kad ta pinigų tema tarsi yra tabų tema. Uh, Ir dėja, Vokietijoje atlikta nemažai studijų ir matyti, taip yra ir kitose Europos šalyse, kurios rodo, kad moterys labiau gal linkusios išleisti pinigus apsipirkdamos, bet netaupydamos pensijai, tarkim. Aišku, mes pačios turime nuspręsti, kaip mes norime tas, tuos pinigus panaudoti, bet mes turime irgi pagalvoti apie tai, kaip mes gyvensime ateityje ir mes pačios uh, Aš manau, žiniasklaidoje ir, ir, ir mes savo programoje bandome įspėti moteris apie tai, kad jos neįsit, ne, ne, ne, neįkliūtų į tą pensijų skirtumų pinklevą ir spastus. Ir aš nežinau, kiek moterų. Apie tai galvoja. Ir aš manau, kad mes tikrai turime daugiau apie tai mokslinyti ir aš mielai e, atsakyčiau klausimus. Taip, grįžtant prie to, ką sakė Jolanta, dėl to, kad e, tai sniego gniuštės poveikis tam tikras ir galbūt tai skamba keistai, kad mes e, labai tai įsitraukėme ir įsigilinome, bet irgi kalba čia eina ir apie pasirinkimus karjeroje, mes vis dažniau renkamės dėl primame sprendimus dėl švietimo ir, pavyzdžiui, vaikai, abiejų lyčių vaikai patys turi priimti sprendimus dėl savo gyvenimo kelio ir karjeros pasirinkamos 15 metų. Taigi, kai yra renkamasi, dėl, renkamasi karjera ar gyvenimo, gyvenimo karjeros kelias, jau tuo metu uh, tu kaip ir užsuki tą įvykių eigą ir tie įvykiai arba tave nuvarys į skurdą, kančias ir tai turės padarinių tavo sveikatai, smurtas socialiniams, socialiniai kiti padariniai atsiras e, vėliau tavo vėlesnėme gyvenimo etape arba tu to išvengsi. Taigi tai kaip ir bandoma skatinti, susidom, skatinti susidomėjimas tuo klausimu. Bet taip pat galbūt galime pakalbėti apie viešojo sektoriaus vaidmenį. Kartais tai yra valstybė, kartais tai yra Europos Sąjungos institucijos, ar nėra bandoma kaip ir nustatyti tam tikrą social, socia, socialinio demokratinio modelio idėją, koks, kokia turėtų būti mūsų visuomenė priklausomai nuo lyties ir koks yra parlamento vaidmuo teigiant, kad, tarkim, Štai čia reiktų kelti kartelę, toks pirmas būtų klausimas. Ir antrasis klausimas, koks yra privataus sektoriaus vaidmo šioje srityje. Nes yra įmonių, Vodafone, pavyzdžiui, įmonė, kuri pasakė, kad visame pasaulyje, visur, nesvarbu, kokia bus situacija, mes 16 savaičių apmokėsime moterims motinystės atostogas, gal vyrams taip pat. Taigi, Ar galime tikėtis iš abiejų pusių kažko tai? Ką Jūs manote, Ana? Taip, žmo, moterų teisės yra žmogaus teisės. Ir aš manau, kad mes esame Europos žmonių namai, Europos moterų namai, viešos skaidrios diskusijos pas mus vyksta, formuojama politika, mes dirbame su valstybėmis narėmis ir komisija. Būtent, kad pakovotumėme už tas vertybės, kad skleistumėme tą informaciją, kaip sakė Sibilė, kad teiktumėme rekomendacijas ir kad to, tie veiksmai darytų įtaką plačiau ir būtų veiksmingesnė Europos mastu, kad pensijų politika, nes būtent tokiu būdu yra naudojamos mokesčių mokėtų lėšos, tai aišku yra nacionaliniai įstatymai ir nereikia tam tikslui kurti europinių teisės aktų, tačiau dėl vaiko priežiūros, pavyzdžiui, atostogų tai irgi yra nacionalinių įstatymų E, įstatymų objektas ir mano kolegos tam pritars, bent jau tokia mano politinės frakcijos politika, bet kitas klausimas, kaip skirstomi mokesčių mokėtojų pinigai socialinėje politikoje, tačiau tai nereiškia, kad mes turėtumėme tą daryti ir Europos lygmenių, nes dar daug ką galime padaryti, keičiant mentalitetą, keičiant stereotipus, kultūrą, mobilizuojant konsensusą ir uh, darant spaudimą valstybėms narėms ir iš tiesų yra labai dideli atotrukiai ir tarp valstybių narių, vertinant tai, kiek jos yra prieimusios teisės aktų. Ir labai svarbu, kad nacionalinėse diskusijose į tai būtų atsižvelgta. Taigi mes irgi turime čia atsakomybės ir turime rodyti solidarumą moterims valstybėse narėse. Būtent, kad jeigu mes tą darysime ES mastu, mes jas paremsime, joms padėsime Ir, pavyzdžiui, Švedija galbūt vertins, kad mes kišamės į jų reikalus, nes jie ir taip jau yra daug pasiekę nacionalinių lygmenių, bet mes turime mąstyti apie visas 28 valstybės ir visas Europos moteris, o ne tik apie valstybės narės. Būtent aš taip jau bent manau. Ir turime atsisveikinti. Gal skirkime tam vieną minutėlę. Merci.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 ir tai, kad e, reikia didinti tą atsakomybę, tai aišku, moteris turi pradėti apie tai mąstyti kur kas anksčiau. Vokietijoje 2008 metais buvo priimtas naujas įstatymas dėl ištokų. Ir atsakomybė buvo šiek tiek pakeista. Būtent nėra numatytas reikalavimas išlaikyti moterį visą jos gyvenimą. Bet aišku, dėl to atsiranda įvairių sunkumų. Ir aišku, tai pasakyti apie visus santykius, nepriklausomai nuo to, kiek, tarkim, truko ta santoka, nes daug moterų po ištokos negauna jokių pinigų. Ir taip yra ir dabar daugeliu atveju. Ir jūs sakėte, kad situacija skiriasi skir, skirtingose Europos šalyse. Bet labai svarbu, kad mes bandytumėme surasti šios problemos sprendimus.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 yra didelė tokia koncepcija, tai yra lyčių aspektų integravimas. Jis atsirado 95 metais Pekine, tai yra pasaulinis įsipareigojimas ir ES e, užėmė vadovaujantį vaidmenį, pateikt, parengdama savo dokumentą. Tuo metu buvo sutarima, niekas jo nekvestionavo. Ir ES įsipareigojo visą politiką, visą politiką integruoti lyčių politiką aspektus. Ir kokia tai bebūtų sritis, reikia eksantę, ekspost vertinimo, kokias pasakojimais tai turės vyrams, moteriams ir panašiai. Tai turi daryti būtent valstybės politika. Tai yra, ką turi daryti valstybės ir vykdyti savo įsipareigojimus. Nes valstybės turi daug galių savo rankose. Nepakanka tai, ką matome kartais, kai mes teigiame privačiam sektoriam, turi, sektoriui turi būti skaidresni, mokėtume atlyginimus ir, ir taip toliau, tarsi mes bandytume šiek tiek reguliuoti. Tačiau žinome, dauguma darbo vietų, kur dirba moteris, yra viešajame sektorėje ir ten yra būtent per mažai atlyginimai mokami ir valstybės nieko čia nedaro. Atsiprašau, bet taip neturi būti. Jeigu lyčių aspektų integravimas būtų vykdomas tinkamai, mes tikriausiai neturėtume tokios situacijos kaip dabar. Dabar lyčių lygybė praranda e, reikšmingumą, išnyksta iš politinės darbo atvarkės. Pažvelkime, komisija lygybės strategija, lygybės tarp vyrų ir moterų 10-15 metai buvo pakeista dokumentu, da, komisijos darbo dokumentu strateginis e, lyčių lygybės įtraukimas. Tai yra toks nužeminimas šio klausimo. Ir aš nekalbu jau apie tai, kad daugėja vis ES šalių, kur migracija yra pirmasis klausimas, ekonominė krizė, finansinė krizė, o lyčių lygybė vis nustumiama žemyn. Kai kuriuose šalise netgi neišgirsi šio klausimo viešai. Arba dar blogiau atsiranda antilygybės judėjimai, kurie tampa vis stipresni. Ir kaip jau sakėme, žmogaus klausimai, moterų klausimai tampa tokie klausimai su klaustuku. Atrodo, kad tarsi vėl turime pareikšti iš naujo savo įsipareigojimus, nes na, negalime leisti, kad taip vyktų. aiškiai reikia pasakyti, kad tai nėra kvestionuotinas klausimas. ES pareiškia savo įsipareigojimus ir turime laikytis tų įsipareigojimų, pirmiausia ir viešasis sektorius. O kai dėl privataus sektoriaus, taip, yra daug dalykų, kurios gali padaryti privatus sektorius ir yra daug dalykų, kurios jis ir daro. Mes, aišku, turime tą gerą iniciatyvą reklamuoti, Nes dažnai nereikia išradinėti dviračio, tiesiog reikia skleisti informaciją apie tos dalykus gerus, kurie vyksta Europos Sąjungoje. Atsiprašau, kad šiek tiek emocingai pasakiau. Na, man atrodo, kad jūs viską teisingai pasakėte, kad netgi mes ne visi suprantame, kokia bloga situacija yra. Norėčiau paprašyti praktiškiau į viską pažvelgti. Na, pirmiausia, mes iš tikrųjų to klausimo neišleidžiame iš politinės darbotvarkės, dėl to mes esame čia ir mes tai darome. Praėjusią savaitę per plenarinę sesiją diskutavome apie lyčių pagrindą atsirandžiusius atlyginimų skirtumus. Aš esu pranešėję dėl Stambulo konvencijos, dėl smurto prieš moteris. Mes vis kabinėjomės prie valstybinarių, kad jos neratifikuoja konvencijos ar neteisingai ją įgyvendina ir taip toliau ir taip toliau. Taip pat noriu pasakyti, kad mes lyčių aspektus integruojama. Būtent už tai atsakingas mūsų komitetas. Mes teikiame savo pakeitimus bet kokiam pranešimui visame e, Europos parlamente, bet, kokioje, bet kurioje srityje, jeigu manome, kad yra lyčių dimensija tame aspekte. Būtent mes įtraukiame Pekino deklaraciją į mūsų savo darbą. Aš neskau, kad visiems tai patinka, bet mes kovojame, siekiame daugumų, bandome tikinti kolegas, teikiame pakeitimus, tai yra mūsų politinis darbas ir bandome vienyti pajėgas e, kai kuriais šiais klausimais, e, sutelkdami įvairias politinės jėgas, įvairias politinės frakcijas. Ir mes turime vienyti jėgas, kalbėdame apie smurtą prieš moteris, atlyginimų skirtumus ir toliau. Taip, jūs nesate vienos. Moteris būtent politikoje ir e, atneša šį sugebėjimą pasiekti kitą pusę. Aš taip pat norėčiau taip pat dar paklausti, ką galime padaryti šiuo momentu. ką galima pridėti, ką galite padėti, kaip ko galite padėti jūs, esantys salėje, pratesdami šią diskusiją ir siejant e, visą tai su savo vietos žiniasklaida, vietos valdžia. Ir antra, norėčiau šiek tiek pakelti aukščiau kartelę. Minėjau Europos socialdemokratinį idealą. Jeigu mes šį klausimą išleidžiame iš rankų, Jolanta. Atsiprašau, ką jūs turėjote galvoje, kas sakydama socialdemokratinė idėja. Tai yra demokratija pagrįsta socialiniais idealais. Socialinė demokratija yra tam tikra politinė frakcija šiame parlamente. Jeigu jūs kalbėsite apie socialdemokratinį idealą, tai tarsi mane išmesite iš čia. Atsiprašau už savo naivumą, čia nekalba apie politinę partiją. Galbūt vėliau apie tai pakalbėsime dar. Demokratinis idealas Europos. Ar tai nereiškia, kad reikia skubiau integruoti šias temas įvairiose politikos srityse kuo greičiau ir užtikrinti, kad jos taptų svarbios valstybės narėse. Na, aš sakyčiau, neoliberalus, savo kad neoliberalus yra neigiamesnis netgi negu tas socialinis idealas. Aš manau, kad mes turime nuo ekonomikos vėl atsigręžti į žmonės, nes žvelgiant visą tai vien, per ekonominį prizmę, pateikiant ekonominius argumentus. Matome, kad mums nepavyko išspręsti vairių krizių, finansinės, ekonominės, griežto taupimo priemonės, visą tai Mm, rodo, kad jeigu būtume šiek tiek e, kitai būtume bandę spręsti šias problemas, jeigu būtų buvę daugiau feminizmo jas sprendžiant, galbūt rezultatas būtų buvo šiek tiek kitoks. Galbūt tai yra viena iš priežasčių, kad netgi Europos komisijos pirmininkas e, pristatydamas Europos socialinių teisų ramstį, kuris bus, bus išsamei aptariamas artimiausioje ateityje, suprato turbūt, kad požiūrį reikia šiek tiek keisti. Ir hm, reikia priartėti prie žmonių ir geriau suprasti žmonių tikrovę, kaip žmonės gyvena, ką jiems galima padaryti. Kai aš sakau žmonės, tai įvai, visa žmonių įvairovė, nes Europoje turime vieną įvairiapiškiausių žemynų turime suvokti, kokios yra pagyvenusių žmonių problemos, žmonių, kurie turi migracijos patirtį ir taip toliau. Europos e, socialinių teisų ramstis atveria tam tikrų perspektyvų. Matysime, kaip ši, šios idėjos plėtosis. Na ir paskutinė minutė galite e, pasilikti, tad Tačiau vertėjai turės išeiti, baigti darbą ir kai kurie iš mūsų e, ekspertų. Norėjau užduoti klausimą Sibiliai, kaip žiniasklaidos atstoviai. Kokios yra mūsų galimybės ir pareigos? Kalbame apie moteris žiniasklaidoje. Yra, na, yra čia ir kai kurių ypatingų vyrų, kurie yra iš žiniasklaidos. Jelanta mums pateikė tokį pozityvų šaukimą ginkluotis, kvietimą ginkluotis ir daugiau dėmesio skirti žmonėms. Ką galime padaryti mes, žiniasklaidos atstovai, kas turėtų padarytų poveikį. Ich kann mich, ja, ja, ja, ja. Ich bin Lehrer, <laughs> ich lerne. Ähm, ich kann mich da auch nur wiederholen. Ich denke, es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Noriu pabrėžti, jog mums yra labai svarbu aiškiai viską išsiaiškinti. Kai aš kalbu apie žiniasklaidą, tai, ką jūs kalbėjote, europinės aspektas mums yra labai svarbus. Mes turime tą informaciją skleisti žmonėm. Turime sakyti jiems, kad skurdas turi būti aiškiai suprantamas, suvokiamas, apčiuopiamas dalykas. Tai nėra kažkoks egzotiškas dalykas. Žmonės e, senatvėje dėja susiduria su skurdu. Mes turime kalbėti apie, žmo, apie pinigus, apie tai, kas bus, jeigu aš nedirbsiu, liksiu namuose. Visą tai reikia pradėti daryti nuo jauno amžiaus, kalbėti apie tas problemas, konfrontuoti jas. Aš tikiu, kad yra verta apie tai kalbėti. Moter, vyrų padėtis taip pat nėra gera dėl, dėl pensijų. Bet jeigu moteris nusprendžia, kad jos liks namuose, jos turi įvertinti ir viso to pasiekmes. Aš būdama žiniasklaidos atstovė turiu pasakyti, kad mes turime šviesti, mokyti žmonės, daryti tai nulatos nuo pat mažumės reikia tuos dalykus akcentuoti ir jų mokyti. Manau, mes dar turime keletą minučių klausimams. Jeigu kažkas labai norėtų kažko paklausti, prašau, prašau prisistatyti. Esu Miriem, žurnalistė iš Maltos. Turiu klausimą. Pone Jolantai, Sakėte, kad neapmokamas darbas yra ta, tas ekonominis indėlis, kuris nėra įvertintas ir nėra įtrauktas į BVP. Ir turėtų būti atlyginimas ar išmoka duota, suteikiama žmonėms, kurie rūpinasi savo vaikais. Nes jie negali išeiti į darbą ir vaikus to tarpo atiduoti į vaikų rūpybos centrą. Aš manau, kad tėvams reikia suteikti įvairių galimybių, kad jie galėtų pasirinkti. Aš nenorėčiau, kad e, sakyti, kad žmonės neteisingai pasirenka, kad, pavyzdžiui, moteris nusprendžia likti namuose su vaikais, kad tai yra blogai. Ne, bet moteris turi turėti galimybę pasirinkti, jinai neturi būti vėliau baudžiama už tą savo pasirinkimą. Jeigu e, moteris nusprendžia pasilikti namuose, pavyzdžiui, yra tokių šalių, kurios prideda tam tikrų kreditų prie pensijų sistemos tiem laikotariams, piems, kurios moteris praleidžia vaikų priežiūrai namuose. Ir tai turėtų būti įtraukta ta perspektyva į pensijų sistemą, nes bus e, tokių laikotarpių, kai žmonės e, darys e, tam tikras pertraukas karjeroje. Taip pat yra tam tikri nedarbo laikotarpiai profesinė žmonių karjeroje gali būti dėl vaikų auginimo arba dėl senyvų tėvų e, priežiūros arba neįgalių šeimos narių priežiūros, bet už tai negalima bausti žmonių. Reikia rasti būdą, kaip visą tai vertinti. Manau, kad yra jau geros patirties pavyzdžių ir yra tam tikrų šalių, kurios priskiria tos vadinamosios rūpybos kreditus taškus į pensijų sistemai. Apskaičiuojant senatvės pensijas. Bet ne visose šalyse tai yra. Ir tai tikrai galėtų būti geros praktikos pavyzdys. Elizabeta iš Bulgarijos. Mano šalyje yra žemiausias pensijų lygis, nežinau, ar jūs tai žinote. Moteris gauna apie 130 eurų per mėnesį, o vyrai apie 170 eurų per mėnesį. Ir nors yra skirtumas tarp šių pensijų, bet jis yra labai nereikšmingas. Nes Bulgarija visi seni žmonės yra labai labai neturtingi, kai pasiekia pensinį amžių. Kaip tokie situacijų iškelti feministinę problemą apie pensijas, kaip paaiškinti moterims kad jos neturi likti namuose, kad jos turi eiti į darbą, pasirūpinti savo būsimą pensiją. Nes toks dalykas kaip pensija net ir tarsi neegzistuoja mūsų šalyje. Kitaip tariant, ta pensija yra tik labai simboliška mano šalyje. Well, no, before... Kaip aš sakiau anksčiau, egzistuoja skirtumai tarp valstybių narių Mes turime į tai atsižvelgti. Dėl to mes ir negalime priimti teisės aktų Europos Sąjungos lygių, nes negalime vieno kurpaliaus užtemti visiems. Informatumo didinimas, tai apie ką kalbėjo Sibila, jau jaunoms moteriams teikti informaciją, kad tai yra svarbu dėl jų pensijos, kad jos visą savo gyvenimą turi planuoti, savo pajamas, savo santaupas, jeigu nėra pakankamai stiprios socialinės apsaugos sistemos. Taip pat mes skatiname teisės aktų reformas, pavyzdžiui, tėvystės atostogų teisės akto. Jeigu liekate namuose, jūs turite gauti tėvystės atostogas, teisės aktai, įstatymai turėtų tai numatyti. Tai yra jūsų laisvas pasirinkimas. Yra daugybė priemonių, struktūriniai fondai, sanglaudos fondas, Europos socialiniai fondai. Galima būtų tuos, tas spragas ekonominės užpildyti. Bet tai skiriasi nuo to, mes negalime ES lygių teisės aktų priimti. Norėčiau šitą pridurti. Vienintelė lyties problema yra tai, kad, kad tų moterų skurdas bus ilgesnis, jos gyvens ilgiau, jos ilgesnį laiką gyvens skurde ir ta kančia tiesiog truks ilgiau metų. Tokiuose šalyse kaip jūsų daugelį ir vidurio ir rytų Europos šalių Problema yra ta, kad netiek yra didelis pensijų skirtumas tarp lyčių, bet apskritai pensijos yra labai mažos. Ir čia reikėtų kalbėti apie orų senėjimą, orą, orę senatvę, nes tai yra labai žeminantis dalykas. Labai didelė gyventojų dalis gyvena e, labai žeminančioje situacijoje. Taip, jie yra žeminami, nes tai yra žmonės, kurie tarkim, bent jau sovietinėje praeitie gyveno visą savo gyvenimą, buvo labai ilgas jų tas darbingo e, amžiaus laikotarpis, o dabar jie gauna labai skurdžias pensijas, labai sunku net visą tai suvokti, kodėl taip yra. Ich möchte auch ganz kurz noch darauf antworten, wenn ich darf. Um, ähm, Sie haben absolut. Norėčiau atsakyti, jūs visiškai teisėjai, kai kalbame apie šią problemą. Mes čia kalbame apie išgyvenimą. Kodėl mes apie tai kalbame Vokietijoje? Pateiksiu pavyzdį. Vidutinė pensija yra 645 eurai moteriai. Skamba skamba mm, kaip labai didelė suma, bet e, vyrų yra dešimt kartų didesnė pensija ir tai, tai yra milžiniškas skirtumas. O tai, ką jūs sakėte, tai kalbama apie išgyvenimą. Aš taip pat norėčiau prisidėti. Bulgarija turbūt yra geriausiai atstovaujama Europoje. Ten yra daugiausia moterų dirbančių informacinių technologijų sektoriuje. Ir tai, kas gal reikėtų vertinti, ką reikėtų, e, kaip reikėtų tam viešajame sektoriuje atrasti kažkokių protingesnių profesinės karjeros galimybių. Neprivačiame. Ačiū, esu Aleks iš Junktinės karalystės. Mes šiek tiek palėtėme vieną klausimą, bet ar yra šalių ES ar platesime pasaulyje, kuriuose būtų pavyzdinių politikos skripčių pensijų srityje? ir kokios politikos kryptis yra kitose šalise. Tiesiog aš keliu klausimą, ką mes galėtume padaryti, kaip yra kitur. Aš visada tada e, e, žiūriu į šiaurės šalis. Ten yra mažiausia socialinė neligybė ir tai reiškia, vyresnių žmonių pajamos nelabai skiriasi nuo atlyginimų, kuriuos gauna dirbantys žmonės. Pavyzdžiui, kaip kitose šalyse. Aš esu iš tokios šalies, iš Lietuvos, kur tas skirtumas yra 7,5 karto, o šiaurės šalyse maždaug tik 3 kartai yra skirtumas. Ten yra žemiausias rodiklis. Kas yra šiaurės šalyse? Ten yra labai gerų dalykų. Pensijos yra individu, individualizuotos, ne pagal šeimą e, grindžiamos. Individualizavimas reiškia, kad jūsų nesaisto kažkokie stereotipai susijęs su šeimos padėtimi. E, pensija kaip universali teisė yra suteikiama kaip gyventojo teisė, tai yra orus, sąžininkas dalykas ir ta e, pensija nėra minimumas išgyvenimui, tai yra minimumas reikalingas normaliam gyvenimui, taip pat yra e, atsižvelgiama taip pat į tuos kreditus, kurie yra pridedami prie pensijos, jeigu tam tikrą savo profesinės karjeros laikotarpį jūs nedirbate dėl tam tikrų priežasčių ir kitų dalykų. Pavyzdžiui, jie kalba apie tai, kad reikia e, prailginti darbinį amžių, kad ilgiau dirbtų vyrai moteris, bet paraleliai yra galvojama, kad jeigu ilgiau dirba žmonės, kaip reikėtų spręsti tokias situacijas, kai yra pertraukiama karjera, kai yra pauzės, kaip į tai atsižvelgti. Profesinės ir privačios pensijų sistemos. Tai yra susijęs su segregacija darbo rinko. Jeigu dirbate tume sektorė, kur yra dosnesnės profesinės pensijos, tai tuomet moteris atsiduria nepalkesnė padėtė, jeigu jos nedirbo tame sektorė. Taigi tos profesinės pensijos E, pensijos neturėtų moterų įstumti į nepalankesnę padėtį. Diskusijos vyksta, mes kalbame apie tai. Aš nenoriu sakyti, kad e, galbūt šiaurės, šiaurės šalis rado pačius geriausius sprendimus, bet dažniausiai, kai ieškome geriausių pavyzdžių, tai įkvėpimo būtent randame šiaurės šalise. Dar tik porą minučių turėsime vertėjus. Kažkas dar norėjo klausimą pateikti gale salės. Prašau, paskutinį klausimą šiandieną. Tai turbūt nebus klausimas, komentaras. Aš esu iš Kroatijos, aš tik norėjau pasakyti, kad nėra skirtumo atvejų ir moterų, kai kalbama apie pensinį amžius. Tai didžiausia problema Kroatijoje, kad 1,3 milijonai žmonių, dirbančių žmonių dirba tam, kad išlaikytų 1,1 milijoną pensinio amžiaus žmonių. Ateityje situacija dar blogės. Beveik neįmanoma kalbėti apie skirtumus pensijų srityje, nes didžiausia problema yra užimtumas apskritai. Ir ši karta dirba už tą kartą, tos kartos naudai, kuri jau yra pensijoje. O dėl moterų, moteris Kroatijoje yra geriau išsilavinusios. 60 procentų turi arba diplomą, arba daktarinės disertaciją, arba magistro laipsnį. Pajamos yra tokios pačios, bet jos niekada negali užimti tą pačią darbinę poziciją. Čia yra problema. Vadovaujančiose pozicijose verslo srityje, nežinau, procento nepasakysiu dabar, bet jis yra labai žemas. Nors moteris yra labiau išsilavinusios. Panašiai kaip ir Bulgarijoje yra žmonių, kurie dirbo 40 metų savo gyvenimo ir negali išgyventi iš savo dabartinės pensijos. Tai yra 55 procentai vidutinio atlyginimo Kroatijoje. Ir patikėkite, Kroatijoje sunku išgyventi ir už vidutinį uždarbį. Pabandykite įsivaizduoti, kaip išgyventi už pusę tos sumos, kai išeinate į pensiją. Tai yra tikrai beveik neįmanoma. Taigi senėjimas yra didžiausia problema mano šalyje. Nedarbas jaunų žmonių, kurie palieka šalį, taip pat didelė problema. Jaunos moteris turėtų būti raginamos susirasti darbą ir dirbti. Taip elgesi mūsų motinos, bet problema yra tai, kad jaunos moteris negali rasti tinkamo darbo ir geros pozicijos. Kai jos pradeda laukti, jos praranda darbo vietą. Dar yra kita darbo grupė, kurioms kyla pavojus tos, kurios yra virš 50 amžiaus, jeigu jos prarasų darbą, jos niekada naujo darbo nebesusiranda. Ir jos būna pradirbusios nepakankamą metų, kad jau galėtų išeiti į pensiją. Ačiū labai, tikrai labai svarbi nuomonė. Moterio klausimas politinių ir ekonominių sprendimų prieimimo e, procese. Ši tema bus analizuojama rytoj. Šį klausimą reikėtų ten turbūt perkelti, kaip moterims užtikrinti vadovaujančias pozicijas, kad jos galėtų patekti tą vadinamą auksinį pensijų fondą. Tai yra mūsų bendros pastangos. Ir dar noriu visiems priminti, 9 valandą prašau susirinkti, nes reikės vėl praeiti per patikrą, o mūsų konferencija prasidės 9 valandą 30 minučių. O dabar mes jūs palydėsime į parodą parlamentariume 11 moterų karo akivaizdoje. O dabar noriu padėkoti mūsų pranešėjams už jų įkvepiančius pranešimus. Dėkoju Jums, susitiksime rytoj toje pačioje vietoje. Work.